witam państwa bardzo serdecznie. Labą dieną, ponios ir ponai. E, šiandien yra susirinkę akademikai, ekspertai, universitetų profesoriai, todėl mm, vėluojame pradėti 15 minučių. Iš tikrųjų laukiame, kol susirinks parlamento nariai. Labadiena dar kartą. Šiandienos klausime nagrinėsime svarbę temą. Kalbėsime apie tai, kaip spręsti kainų sviravimo klausimą bendroje žemės ūkio politikoje. Žinome, kad kainų nestabilumas yra problema, dėl kurios nukenčia, labai nukenčia ūkininkai. Sunku prižiūrėti ūkį, turėti ūkį, jei kaina, kurį gauni už savo produkciją, E, labai smarkiai sviruoja. Ir jei jos neįmanoma numatyti ir prognozuoti, sunku priimti ir sprendimus dėl investicijų tokiame kontekste. Ir šiandien esame pasikvietę ekspertų, kaip jau sakiau, kad jie padėtų mums apsvarstyti šiuos klausimus. Jie pasidalins savo patirtimi, savo žiniomis, savo išvadomis padarytomis e, rengiant įvairias apžvalgas. Pristatysiu šiandienos kalbėtojus, kaip jie ir pasisakys pagal darbuotvarkę. Ponas Patrik Ferrer, SAF Agridė E, centro generalinis sekretorius jame e, teikiamos, teikiami mm, politiniai pasiūlymai žemės ūkio ir žemės ūkio verslo sektoriais. Ponas Adinolfi yra iš Bolonės universiteto ekonomikos ir kaimo vietovių vertinimo specialistas. Po jo pasisakys e, ponas Joren Baus, Gento universiteto profesorius turintis daug e, žemės ūkio ekonomikos patirties. Toliau, ponas Liam Fenton yra FC Stone Europa e, valdantisis direktorius. Tai privati įmonė, teikianti paslaugas klientams visame pasaulyje. Ši įmonė plėtoja finansinės priemonės, kad jų pagalba būtų galima kovoti su kainų Mm, kintamumu. Taip pat pasakys ponas Žak Šarl iš Momagri e, centro, jis yra generalinis sekretorius to centro. E, šis centras e, teikia pasiūlymus dėl žemės ūkio rinkų reglamentavimo, reguliavimo pasauliniu mastu. Noriu padėkoti visiems už tai, kad atvykote šiandien į mūsų komiteto posėdį kalbėti šiame renginyje. Kaip kolegos žinote, komitete netrukus pradėsime renkti pranešimą savo iniciatyvą šią temą. Ir e, pranešėja šiuo klausimu yra Anželik Dėlėjų. Todėl šiandien, šiandienos klausimą galima laikyti šio darbo pradžia. turime pasikvietę daug e, ekspertų ir, ir nedaug laiko aptarimui, todėl turėsime griežtai paskirstyti laiką. Ir mūsų sekretoriatas e, paruošė programą, taisyklės mūsų renginio ir žodį suteikiu pirmą ponui Ferrer. Aštuonioms minutėms pasisakymui, na, galite jas ištemti iki dešimties. Bet prašyčiau jūsų laikytis šio laiko. Ir po to turėsime daugiau laiko klausimams ir atsakymams. Taigi žodis ponui Ferrer. Pristatyti kainų kintamumo klausimą. Dar kartą noriu šiltai visus jūs pasveikinti čia ir pradėkime darbą. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Kintamumas yra aktyvų kainų kitimo apimtis ir greitis per duotą laikotarpį. Ekonomikos teorijoje e, sviravimas yra susijęs su dviemis koncepcijomis - tai su kintamumu ir neužtikrintumu. Kainų e, nestabilumas, tai yra jų sviravimas, yra normalus rinkų veikimo elementas pusiausvėra tarp pasiūlos ir paklausos e, e, koreguojama yra ir kinta kainos. Tačiau tai tampa nenormalu, kai sviravimai tampa nebeužtikrinti ir sviruoja labai smarkiai, taip sakant. Žemės ūkio srityje e, yra tam tikras nelankstumas to ryšio tarp pasiūlos ir paklausos. Mes visi žinome Kingo taisyklę. Be jokios abejonės žemės ūkio produktų kainos visada sviravo, tačiau e, paradoksalu, bet kainų kintamumo ar nestabilumo laikotarpių buvo mažai. E, Europos žemės ūkio politika sugebėjo apsaugoti žemės ūkius, e, tiksliau, ūkininkus nuo rinkos nenumatytų situacijų ir apsaugo, specialiomis apsaugos priemonėmis Tačiau dabar e, tartautinė priekyba globalizuojasi ir e, Europos bei e, amerikiečių politika, žemės ūkio politika panaikino intervencijas saugojimų rinkos tampa vis labiau finansininkų reguliuojamos, be to kinta klimatas ir apskritai visa pasaulinė sistema tampa vis labiau pažeidžiamesnė. Būtent todėl tas nestabilumas nutinka vis dažniau. Pateiksiu pavyzdį. E, pavyzdžiui, po sausros e, prognozuojant, kad kainos, tiksliau, kad kad derlius bus 2,3 procentų mažesnis, e, rinkos reaguoja taip, kad 70 procentų pakyla kainos. Ir kaip kad e, ekspertai pastebėjo, per vieną dieną galima tuos pačius sviravimus užfiksuoti kaip per visą kampaniją kainų sviravimus. Klimato kaita taipogi gali turėti poveikio kainoms, o tai yra mažai prognozuojama. Būtent todėl buvo numatytos e, saugojimo e, priemonės, tai yra sandėliavimo priemonės, tam, kad jos atliktų tam tikrą buferio vaidmenį. Be to, kai e, kainos pakilo, daug kas sakė, kad reikia gaminti daugiau. Tam tikrų produktų atveju taip ir buvo padaryta ir dabar nukritus kainoms tie ūkininkai praktiškai nebegali išgyventi. Be to, dar reikia pripažinti, kad finansėjimas žemės ūkio produktų rinkos prisidėjo prie kainų nestabilumo. Krizės laikotarpiu e, pakito transakcijų skaičius ir dabar yra mažiau keturiais, gal net aštuoniais kartais mažiau. Be to, e, buvo dar sukurta įsipareigojimų arba depozitų sistema. Tačiau e, spekulacijos net ir čia neįmanoma išvengti. Kad ir kaip ten bebūtų, vieningai yra pripažįstama, kad žemės ūkio produktams labai didelį neigiamą poveikį daro kainų e, kintamumas. Dėl e, per didelio kainų sumažėjimo e, ūkininkų ateitis bei pajamos nėra užtikrinamos, o pakilus kainoms e, dėl to nukenčia e, maisto saugumo klausimas skurdžiausiose šalise. Štai pavyzdžiui, dėl bado net ir reušės gali kilti. Ta situacija buvo labai neraminanti, e, tiek neraminanti, kad netgi didžiojo dvidešimtuko susitikime Paryžiuje 12 metų birželio mėnesį buvo e, priimtos tam tikros priemonės, gairės. Pirmiausia, buvo nuspręsta padidinti e, produktivumą ir apskritai gamybą žemės ūkio sektoriausi. Tai čia būtų ir IVI programa, bet to buvo nuspręsta gerinti informaciją ir skaidrumą rinkų. Čia galima būtų paminėti sistemas tokias kaip AMIS, Geoglam, e, taip pat buvo greitojo reagavimo formas numatytas ir buvo uždrausta pasaulio e, maisto e, programoms taikyti mokesčius. Be to dar buvo nuspręsta reglamentuoti finansinės rinkas, tai čia būtų vertybinių popierių komis, komisinių tartautinės organizacijos darbai paminėtini. Na, ką dabar dar galiu pasakyti? Didžiojo 20-ko sustikimas vyko 2011 metais ir iki šiol bent jau e, konkrečiais darbais tai nebuvo atspindėta. Ir tas kainų sviravimas yra didžiulis ir viena ir kita pusė. Kai kuriuose šalise yra manoma, kad standeliavimas e, yra jų strateginė politikos dalis, taigi konfidencialu tai yra ir jie nesidalyja tais duomenimis. Štai pavyzdžiui, reglamentavimas produkcijos yra įdomus pasiūlymas Tačiau iš tikrųjų tartotinių lygių tai būtų įdomu tik tai tiems, kurie to nedaro. 2008-2009 krizė privedė prie to, kad dabar rinkoje yra daug grinųjų pinigų. Būtent todėl yra bandoma e, dominuoti žemės ūkio produktų rinkas, o tai prisideda prie kainų sviravimo mastų. Na ir koksgi būtų ES vaidmuo visame tame. 40 40 metų ES politika buvo apsaugota rinka, tačiau dabar rinkos yra atverto, atvertos. Ir, ir dabar žemės ūkio sektorius, ypatingai gamintojai, patiria to pasiekmes. Laukiant hipotetinio atsako iš tartautinės bendruomenės, reikia reaguoti ir išvengti, bandyti išvengti, kad tas nestabilumo etapas nebūtų restruktūrizavimo etapas, netaptų restruktūrizavimo etapu valstybių narių e, žemės ūkio sektoriuose. Ačiū. Bardzo dziękuję. W tej chwili pozwolę sobie oddać głos panu. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Adinolfi, kuris pristatys dabar egzistuojančias priemonės e, kainų sviravimams pagal e, BŽUP politiką reguliuoti. Tiek pat laiko ir jums, e, prašom, žodis jums. Grazie per questo invito, grazie. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju kolegoms iš politikos B departamento. Norėčiau pirmiausia pristatyti pagrindinės koncepcijas, pagrindinės savokas. Štai mano skaidrės. Pirmiausia, aš norėčiau apibendrinti, apie ką kalbėsiu. Pabandysiu e, sviravimų pagrindinės priežastis apibendrinti, žiūrėsim, kokie pagrindiniai veiksniai juos nulėmė, e, kas kelia grėsmę ūkininkų pajamoms Pabandysim išsiaiškinti, kokios priemonės dabar Europoje yra naudojamos. Ir ne tik Europoje, ypač Kanadoje ir Junktinėse Amerikos valstijose pabandysim padėti palyginti, e, kai kalbam apie kainų rizikos švelninimą ir kokiu priemonių reikia, pakalbėsiu ir paskui pateiksiu šiek tiek pasiūlymų. Kaip galėtumėm elgtis ateityje bendrojo žemės ūkio politikoje. <clears throat> Čia šiek tiek e, techniškai reikia susitvarkyti, nes skaidrės mane, man nepaklūsta. Pagaliau. Kaip kolegos sakė, kainų sviravimas yra labai didelė dalimi susijęs su uh, pasiūlą ir paklausą. Šie du elementai yra pagrindiniai. E, pastaraisiais metais matėme, kad keitėsi e, makroekonomikos kintamieji, ypač e, tarp žemės ūkio ir kitų prekių kainų. Taip pat, kai kalbėjome apie rezervą arba sukauptas atsargas. Prekybos politika atitinkamai buvo keičiama Ji padėjo per pasaruosius 7-8 metus e, sukurti tam tikrą bumą rinkoje. E, šis grafikas labai aiškiai parodo, kada kainos pasiekė aukščiausią tašką tarp 2007 metų e, ir 2008 metų, dar 11 buvo jos pakilusios, E, kintamų yra labai daug, supraskime, kad reiškinys yra labai sudėtingas ir jį nulėmė labai daug skirtingų elementų. Tai yra susiję ir su klimato pokyčiais, prekybos pokyčiais, e, akcinių, akcijų rinkų e, veikla, dolerio vertės didėjimų, mažėjimų. Yra labai daug sudėtinių dalių, kurios prisideda prie kainų sviravimo masto. Ypač tais dviejais metais, apie kuriuos aš čia kalbu. Žiniasklaidoje po šių dviejų metų prasidėjo labai plati diskusija apie žemės ūkio kainų sviravimą. Kainos e, skaidrės vis man dar nepaklūsta, bet pagaliau radau tą, kurią reikia. Skaidrumas, atsiprašau, kainų sviravimas turi įtakos uh, Europos ūkininkavimo sektoriui be tradicinių problemų, kurios yra susijusios su e, kainų nustatymų rinkoje, kartais suprantame, kad finansinė parama gali padėti Europos žemės ūkiai. E, finansinės institucijos iš esmės pakeitė savo politiką. Per pastarosius 25 metus buvo vaigventa visa eilė reformų, kurių įtaka kainų sviravimams buvo milžiniška, rizikos valdymas nusilpo ir ES e, garantuotos apsaugos mechanizmai prie to prisidėjo taip pat. Ir dabar matome, kad ūkininkai tapo labiau pažeidžiami dėl rinkos e, kainų sviravimų. E, nuomonės tiesiog skilo į dvi dalis, buvo pradėta kalbėti, kaip išsaugoti ūkininkų pajamas – Bet to, ką matote ekrane, buvo dar ir kitų faktorių. Bandau suprasti, kaip čia veikia mygtukai, sako kalbėtojas. Ekrane matot, kokie sudėtiniai elementai. Jie nėra vieninteliai. Gal kas nors iš techninių tarnybų galėtų ateiti ir padėti pranešėjui. Questa presentazione diamo la rappresentazione di tre. Štai, skaidrė apie rizikos valdymą. Trys atvejai yra išskirti e, žinomiausių Europoje. Visų pirma, turime rinkos priemonės ir e, netiesioginę pagalbą ūkininkams, paramą ūkininkams. Ir e, po to išplaukia antras priemonių blokas tarsi, kurios apima ex ante prevencijos strategiją kad būtų galima veikti riziką e, susijusią su, pavyzdžiui, stichinėmis nelaimėmis ar gamtos e, įvykiais. Ir dar turime rizikos valdymo priemonių komplektą, e, kuris prisideda švelninant rizikos padarinius, pavyzdžiui, stichinių nelaimio atveju. Dar vienas svarbus momentas rodo naujovę, su kuria susiduria ūkininkai Europoje. Pajamų stabilizavimui yra pasiteltas neutralumo fondas vadinamas. Jis draudžia nuo e, rizikos susijusios su įplaukomis. Kaip visos šios priemonės kartu veikia? Italijoje ir kai kuriuose Belgijos regionuose, pavyzdžiui, Flandrijoje, E, tos stabilizavimo, pajamų stabilizavimo priemonės buvo pritaikytos ir paaiškėjo, kad iš esmės ta priemonė yra vienintelė leidžianti e, visos, visų rūšių riziką suvaldyti. Mes net ketiname <clears throat> e, panaudoti kitų valstybių patirtį, kad geriau išnaudotume jas galimybės. Pažvelgime į Kanadą. Ji turi sukaupusi daug rizikos valdymo patirties yra sukūrusi visą eilių prie, eilę priemonių, kuriomis ūkininkai gali naudotis. Aš kai kurias priemonės aptarsiu detaliau negu kitas, nes jos yra labiau novatoriškos ir mes e, labai daug ko iš jų galime išmokti, formuodami Europoje e, sprendimus yra sukurtas AgriInvest tinklas. Jis remia naujų eksperimentelių rizikos valdymo modelių kūrimą. Yra investuojama taip pat e, ir į agristabilumą. Tai yra du skirtingi modeliai. Tarptautiniai ekspertai labai juos nagrinėja. E, jie nėra tas pats, e, ką dabar turime. AgriInvest sistema yra iš esmės uh, pagrįsta uh, ataskaitomis kiekvieno ūkininko buhalternėje apskaitoje ir vyriausybė prisideda prie, tų, prie ūkininko sąskaitų e, konkrečią finansinę paramą. Tikslas yra padėti ūkininkui, jeigu jo nuostoliai yra nedideli. Taip ūkininkai gali išspręsti problemas ir e, jaučiasi jie labiau garantuoti E, kad turės tam, tikras, e, tam tikrą garantuotą pajamų lygį nepalankių atvejų, e, nepalankių įvykių atveju. Agristability yra labai panašu į tai, ką mes Europoje vadiname pajamų stabilumo priemonė. Gal šiek tiek tik pažangesnė ta priemonė, nes Kanados ūkininkams referencinė suma yra 70 procentų, ir išmokamas vienas doleris kiekvienam tūkstančiui e, pajamų dolerių. O kokia yra Junktinio Amerikos valstijų patirtis? Apie tai aš nenoriu daug kalbėti, neseniai buvo Europos parlamentui pristatyta studija, kurioje yra lyginama Junktinio Amerikos valstijų patirtis su ES patirtimi, ten yra įvardinta daug įdomių detalių. Ką galėčiau išskirti? Pagal paskutinį ūkininkavimo įstatymą Junktinėse Amerikos valstijose visiškai atsisakyta tiesioginių išmokų. Jos yra pakeistos e, ištekliais skirtais rizikos švelninimui. Yra įsukurta visa eilė programų, kurios padeda anticikliniams mokėjimams, paremia anticiklinius mokėjimus. Taigi Junktinės Amerikos valstijos ir Europa laikosi kitokių požiūrių. Ši skaidrė rodo, kaip ištekliai yra paskirstomi skirtingose valstybėse ir matome, kad padėtis labai nevienoda. Ypač per pastarosius keletą metų tos skirtumus buvo galima akivaizdžiai matyti. E, matote, kad valdant riziką pasirinktas e, kitoks požiūris, lygiai kitaip vertinamas ir ver parama pajamoms. Ir paskutinė mano skaidrė, ir man beliko 30 sekundžių, labai atsiprašau, sako kalbėtojas dėl techninių neiškumų. Šioje skaidrėje vėlgi matome, kokių galimybių ateityje mes turime, kurdami bendrijų politiką galime sukurti kažką panašaus kaip pajamų stabilizavimo priemonės, tik ta sistema turėtų būti lankstesnė. Kai kurios tiesioginės išmokos galėtų būti skiriamos ir toliau arba paskiriamos naujai, lankščiau. Tai suteiktų daugiau legitimumo ES sistemai. Panašu būtų kaip uh, indėlio apsaugos sistema, kuri yra taikoma Prancūzijoje. Prancūzijos vyriausybė jau keletą metų indėlių paramai yra įsteigusi fondą ir kai kurie to fondo resursai yra skiriami ir pavieniams ūkininkams. Jeigu e, patiriama tam, tikra, tam tikrų nuostolių šis fondas yra naudojamas nedidelių nuostolių atveju, stambių nuostolių atveju, rimtų nuostolių atveju e, turi būti pasitelktos kitos priemonės. Ačiū, o dabar žodis profesoriui Joren Boz iš Gento universiteto. First, um... Ačiū. Norėčiau detaliau pakalbėti apie tai, ką, ką tik pristatė kolega, reikia, e, svarbu atskirti ES ir JAV politiką. ES politika pagal pirmąjį ramstį numato pajamų paramą ir tai nepriklauso nuo padėties rinkoje. Ta parama nepriklauso nuo padėties rinkoje. Ir kolega kalbėjo apie pajamų remimą, o ne rizikos valdymą, nors kai kas mano, kad tai yra rizikos valdymas, nes nečilgianti tai, tik kokia yra padėtis rinkoje, ūkininkai gauna tam tikras išmokas. O JAV ši parama yra skirta e, pasipriešinti cikliškumui. Kiti panašumai tarp JAF ir ES vykdomos politikos yra tai, kad ES e, parama, pa, pajam, įplaukų parama yra pagal antrąjį ramsti. Ir yra ir kitų paramos priemonių, bet ne visos valstybės narės jas plėtoja ir panaudoja. O jungtinėse valstijose yra didesnių skirtumų, pavyzdžiui, yra pieno rinkos apsaugos e, schema, kuri taikoma visuotinai. Taip pat galvijų, stambiųjų galvijų e, apsaugos e, programa ir pagal mūsų europinę sistemą ji būtų priskirtina antrajam ramsčiui. Kalbant apie Europos politiką ir apie tai, kas svarbu, tai saugumo tinklas ir e, intervencinių atsargų sandėliavimo pagalba, kaip sakytume, tai, tai taip pat yra e, tam minimali parama rizikos valdymo požiūriu. Taip pat taikoma tam tikra e, tarifų politika, tai irgi prisideda prie rizikos valdymo. Veikia ir gamintojų organizacijos, kurios per savo veiklos e, programas gali veikti, daryti įtaką rinkai, tai negali būti ignoruojama rizikos, kaip rizikos valdymo veiksnys. Taip pat norėčiau, kalbėdamas apie žemės ūkio politiką, pakalbėti šiek tiek uh, E, kitaip, novatoriškiau ir pakalbėti, kaip kitos rinkos, ki, ki, ki, kitose paslaugų srityse valdoma rizika. Pavyzdžiui, elektros rinka yra puikus to pavyzdys, elektra kaip ir maistas. Mes norime turi, užsitikrinti stabilų tiekimą ir elektros rinka yra liberalizuota. Žmonės gali apsispręsti patys, kiek elektros gaminti. Yra ir futurinė elektros rinka, yra e, dienos rinkos, ilgesnių laikotarpių rinkos, kaip ir maisto produkto atveju, tačiau elektros rinkoje politinių sprendimų prieimėjai suvokia, kad yra būtinybė įsikišti uh, kad būtų užtikrinta, kad tas kainų sviravimas būtų valdomas ne tik ateities sandorių rinkoje. Ir, jie, ir tai daroma ne tik palaikant elektros kainą, bet ir e, remiant gebėjimus gaminti elektrą. Visose šalise yra rezerviniai e, gamybos gebėjimai ir e, operatoriai arba turi galimybę tam tikram laikui nutraukti elektros gamybą arba pasinaudoti rezerviniais pajėgumais. Tam tikra prasme tai E, atitinka ES vykdomą politiką. Ūkininkai gauna e, savo pajamų, gauna pajam, paramą pajamoms, bet mainais už tai jie turi užtikrinti, kad plotai, žemės ūkio nuotmenų plotai būtų geros būklės. Galbūt skirtumų yra tokių, kad bent jau dabar žemės ūkio politikoje, nes e, praeitie e, buvo ir prievolė paskirti žemę pūdymams, bet e, perteklinės produkcijos atveju galiojo ir prievolė naud, išsunaudoti tuos perte, perteklinius e, e, produktus. Tai turėtų būti įmanoma ir elektros, ir maisto produktų rinkoje tam tikrai elektros rinkos bruožai taikytini maisto produktų rinkoms. Kaip čia viskas valdoma? Manau, kad reikia remtis gairėmis ir, ir jų pagalba bandyti kai ką valdyti. Vienas svarbus dalykas yra tai, kad neturėtume uždaryti rinkos. Rinkos uždarimas neturėtų būti nestabilumo situacijos sprendimas. E, elektros rinkoje tokia alternatyva netaikoma. Kitas svarbus dalykas - turėtų būti prieinamas informacija ir skaidrumas užtikrintiems visiems rinkos veikėjams. Tai aktualu elektros rinkoje, kaip ir žemės ūkio produktų rinkoje. Neturėtume remti gamybos tais atvejais, kai yra e, perteklinės produkcijos. Pavyzdžiui, elektros rinkoje rinkose, rinkos kai kuriuose šalyse valstybės rėmė atsinaujinančių elektros e, energijos šaltinių atsiradimą. Dėl to atsirado negatyvios elektros kainos. Tai yra, elektra buvo gaminama, nors tinklas jau buvo perpildytas. Turėtume pasipriešinti tokiai situacijai, pasipriešinti tam, kad žemės ūkio politika skatintų tolesnę gamybą, kai ir šiaip rinkai tais atvejais, kai rinka yra perpildyta. Taip pat turėtume pamastyti, kaip galima būtų subsidijuoti gebėjimus, o ne gamybą. Ir jeigu yra pertekliniai e, gebėjimai, galima e, pasinaudojant subsidijomis, e, ūkininkus skatinti susitelkti, pavyzdžiui, į pieno sektorių arba skirti daugiau dėmesio pašarams ar pasėliams. Dabar turime didelius E, grūdinių atsargų rezervus. Ir pavyzdžiui, čia e, galime panaudoti kaip stimulą azoto trašų veiksnį. Ir e, jeigu ūkininkai sutinka savo norų sumažinti atsargą, tai jie už tai gautų kompensaciją. Ir taip e, e, būtų sumažintas e, kainų nestabilumas, būtų užtikrinta pusiausvyrė. Tai tokie būtų mūsų pamastymai, kuriuos parengėme dirbdami mūsų komandoje universitete. Ačiū. Kalbėtojas prašo įsijungti mikrofoną. Komentarze bendu. Ir dabar yra galimybė užduoti klausimus, išsakyti savo pastabas. Visų pirma, išklausysime mūsų ekspertų. Žodis ponui Karl. Trumpai pakomentuoti su dviems tris minutėms. Merci, monsieur le président. Euh, en quel... Dėkuoju, pirmininkė. Trumpai pasakysiu, kad tai, kas sakė ponas Ferrer, yra labai teisinga. Kainų sviravimo periodai vis dažnesni, sviravimai vis didesni, na, o valstybės e, viešoji politika, ypatingai ES politika, nėra pritaikyta prie tokių situacijų. Štai, pavyzdžiui, BŽUP reforma e, progresyviai įgyvendinta e, nesugeba atremti to sviravimo. Kitas dalykas G20 dvidešimtuko e, metu pradėtos dėrybos yra tik tai pirmasis bandymas to tarptautinio bendradarbiavimo, tačiau to nepakanka. Kaip kad sakė ponas Ferrer, e, atsargų kaupimas yra laikomas kaip po strategija ir tai yra konfidencialus duomenys. Taigi e, nėra tarptautinio bendradarbiavimo šioje srityje, na, jo mūsų manimų tam, kad krizės valdytų, suvaldytume, to reikia. Ir būtent tos krizės iš suiravimo ir e, vyko. Taigi kalbėtas dabar prieš mane kalbėjęs peržvelgė JAV ir e, Kanados e, politiką pagal 39 straipsnį. Aš tik tai pasakysiu, kad e, tokia priemonė yra riboto poveikio, nes ji gali būti panaudota tik tai tada, kai e, kainos sumažė daugiau nei 30 procentų. Įsivaizduokite, kaip dabar nutiktų, jeigu galėtume intervencijas daryti tik tai tokiu atveju, tai ko gero visi badu iki to numirtų. Kanadoje pasiūlos yra e, sistema veikianti, importas yra e, reglamentuojamas bei limituojamas, na, o JAV yra prieš ciklinės priemonės naudojamos ir bandoma yra tam tikras pajamų rūšis stabilizuoti. Na ir šiek tiek informacijos norėčiau pateikti. Jeigu, pavyzdžiui, palygintume didžiųjų šalių gamintojų intervencijos priemonės, tai štai pavyzdžiui, ES 61 procentas yra e, nesusietoji pagalba. Na, o JAV, Kanadoje, Australijoje bei Brazilijoje 0 procentų tokių e, yra išmokų. Ir manau, kad būtent į tai reikėtų susitelkti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bardzo dziękujemy. W tej chwili przechodzimy do debaty, do wypowiedzi pani, pani, pani i panów posłów. Dėkuoju, na dabar perėsime prie diskusijų. Išklausysime parlamentarų pasisakymų. Bet dar vienam ekspertui turiu sužodį, suteikti žodį ponui Fenten. Atsiprašau, sako pirmininkas. Vienas tik iš veiksnių, kuris buvo paminėtas dėl kainų sviravimų ir uh, ką finansų produktai gali padaryti kainų sviravimui. Dabar uh, ekologiškos uh, rinkos atveju matome, kaip dažnai likvidžios rinkos įtakoja ir įvairūs spekuliuotojai bando įsikišti įvairios atliktos akademinės studijos, kaip sumažinti kainų sviravimus, kaip jas pažaboti ir atrodo, kad išvados, e, išvadų vieningų nėra, išsiskiria bent jau dvi aiškios nuomonės. Dabar, kai Europoje kalbame apie pieno rinkas, aš turiu šiek tiek skaidrių apie tai, pamatysime, kad juose kainų sviravimas akivaizdus, bet finansinių išvestinių popierių rinkų spekuliantai nieko nenuspėja, kas ten vyks. Todėl aš siūlyčiau, kad jeigu kas nors e, nori pasakyti, kad finansiniai e, išvesiniai popieriai e, kelia kainų sviravimus, tai aš sakyčiau, kad tai yra tik tai spėlionė. Aš greičiau net iš savo perspektyvos sakyčiau, kad atvirkščiai yra. Sutinku su tuo, ką ponas Bois sakė. Reikia aiškių ir visiems aiškiai suprantamų duomenų. Aš iš savo perspektyvos manau, kad jeigu duomenys turėtumėm aiškius, mes visi naudos iš to gautumėm. Aš pats esu ūkininko vaikas, mano brolis ir toliau ūkininkau ir aš matau, kiek daug dar yra klaidingos informacijos gauna ūkininkai iš įvairiausių uh, E, grupuočių, kurios turi savų interesų, sakydamas, kad pavyzdžiui, kodėl nemažinam pieno kainų, e, jos turi savo argumentų. Tarptautinė paklausa akivaizdžiai egzistuoja. Turėtume pasirūpinti, kad būtų aiškių visiems suprantamų duomenų ir žmonės dalyvaujantis tiekimo grandinėje turėtų suprasti, kodėl kainos keičiasi. Tada jie žinotų, ar produkciją didinti ar mažinti. Ačiū. Przechodzimy w tej chwili do debaty, do wypowiedzi pań i panów posłów. Dabar pradėkim diskusiją. Panas Tarabella prašė pasakyti. Žodis jums. Le constat est évidemment fait, évidemment la réalité est là pour nous le rappeler euh, depuis maintenant de... Tai, kas buvo pasakyta, realybė yra tokia pati. Euh, Tai yra, kad kainų sviravimas yra daug didesnis negu tada, kai buvo e, regulia, reguliavimo mechanizmas. Taigi mes e, susietoje pagalba, e, susietosios pagalbos atsisakėme. Kaip sakė, buvo pasakyta, 61 procentas paramos priemonių yra nesusietoji pagalba, na, o dauguma kitų didžiųjų valstybių sieja savo pagalbą. Taipogi pasiūlos. Uh, e, reglamentavimo mechanizmų atsisakysime, štai pieno kitais metais bus atsisakyta. Ir kadangi vartojimas neseka pasiūlos tendencijomis, tai aišku kainos dėl to mažėja. Kaip kad dabar, kaipgi dabar bus su tomis tartautinėmis sutartimis, susitarimais. Štai, pavyzdžiui, yra bandoma pasirašyti atskiruose žemės ūkio sektoriuose e, susitarimų. Štai pavyzdžiui, praeitų metų spalį pieno kainos iki beveik 20 centų e, buvo nukritusios, nes 20 procentų kaino perviršis buvo pasaulio rinkoje. Taigi aš norėčiau dabar e, sužinoti, ką mūsų kalbėtoja apie tai mano, ar reikia su tokia situacija susitaikyti, ar kažką tai reikėtų daryti. Ir ar jauni, e, pavyzdžiui, ūkininkai turėtų savo darbą, ne, savo darbą tęsti ar ne. Ir jei, ar čia reikėtų sustaikyti su tokia situacija, ar kažkokiu tai sprendimu pasiūlytumėte, kokiu konkrečiai mechanizmu tada būtų. Ir štai, pavyzdžiui, ar reikėtų draudimo metodą taikyti, reikėtų bandyti apriboti, tarkime, kainų sviravimo amplitudę Ir jeigu yra sprendimų, tai kokių sprendimų kalbėtojai mūsų galėtų pasiūlyti. Činkuje, pani poseu Noičel. Ačiū, ponė Noičia. Labai ačiū, pirmininkė. Ir dėkoju pranešėjams už labai įdomius pranešimus. Ypač aš norėčiau padėkoti Gento universiteto profesoriui. Labai malonu buvo nors kartą išgirsti, eh, eh, kaip būtų galima kainą stabilizuoti valdant kokybę, kiekybę, atsiprašau. Tas yra labai svarbu, nes dažnai, kai kalbam apie kiekybės valdymą, žmonės net nenori klausytis. O čia kalbam apie e, tam tikrų e, sumų pakeitimus, kiekių pakeitimus. Ir turėtumėm kalbėti, ar nereikia remti laisvanoriško tiekimo ribojimo. Pavyzdžiui, 55 procentai pieno turėtų būti nepristatomi į pieninės. Ta būtų galima kompensuoti, duodant mažiau pašarų karvėms, koncentruotų pašarų. Tai sumažintų kainų sviravimus. Mes girdėjom labai daug įdomių pranešimų tą temą, bet reikėtų pažiūrėti labai konkrečiai į kiekybės valdymą. Tik taip mes galim riziką suvaldyti. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs apie tai kalbėjote ir aš tikiuosi, kad ateitie Žemės ūkio komitete dar apie tai pakalbėsim. Ačiū. Jūs labai gražiai suformulavot kiekybės valdymas, bet kaip praktiškai tą padaryti? Dabar Ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad e, labai svarbu, kad mes šiandieną kalbam šito klausimu ir labai dėkingas pranešėjams, kurie šiandieną padarė pranešimus, bet mes šitą temą jau pakankamai dažnai kalbam ir aš atvirai pasakęs na, šiek tiek jaučiuosi nepatogiai, kad e, pasiūlymai nekažin kažkokie, tai yra praktiškai e, kalbama apie tuos pačius dalykus, apie tuos pačius poveikius, bet e, pasiūlymų, kaip tos poveikius suveikti nelabai kažkaip ir yra. Ir iš tikrųjų kyla klausimas, jeigu kainos kristų atitinkamai ir parduotuvėse vartotojui, tada galima būtų suprasti, kad iš tikrųjų kainos viruoja. Dabar vartotojų kainos panašios arba net didėja, o gamybininkui, ūkininkui kainos krenta ir 20, ir 30, kai kuriuose srityse ir 40 procentų, ir atskirai krenta, vienose šalyse daugiau krenta, kitose šalyse mažiau krenta. Vėlgi priklauso nuo to, kokią ūkininkai turi dėrybinę galę, turbūt e, didžiausias yra poveikis. Jeigu ūkininkai yra įsisklaidę ir negali, sakykime, sukaupti e, dėrybinės galios, to tai tokiu atveju, reiškia, naudo, piknaudžiauja priekybininkai, piknaudžiauja, e, reiškia, gamybininkai perdirbėjai. Iš tikrųjų, turbūt šitie klausimai yra labai svarbus. Ir ar tai yra, reiškia, kainų sviravimas, ar yra spekulacija, pasinaudojimas tai, kad Europa sumažino e, reguliavimą kainų, tai atsirado e, kooperuotų perdirbėjų, kooperuotų stipriai priekybininkų, kurie savo e, firmas įsiregistruoja mokesčių rojose ir naudojasi tą situaciją. O mes liktai turėdami daug labai laiko, liktai Europoje nėra e, pieno mėsos krizės, galim diskutuoti ir ieškoti kokį keliaitį. Bet šiandieną juk tūkstančiai ūkininkų už mūsų nugaros, kurie nežino, kaip jiem ūkininkauti. Pavyzdžiui, šiandien Lietuvoje virš tūkstančio pienininkų susirinko, reiškia, į suvažiavimą ir duoda klausimą, ką mums daryti mažiems e, pieno gamintojams mokama 13-15 euro centų, didesniems reiškia 18-20 euro centų ir jie nežino ateities, nežino, kas laukia rytoj, nes prie šitų kainų jie dirbti negali. Du kartus komisija e, davė paramą, bet dėl to kainos nesusitvarkė, per daug ilgas laiko tarpas, kada pusantrų du metai kainos nukrytė, jos nebesviruoja, jos nukrytė ir jos, e, e, reiškia, kainos yra apačioj. Tai kodėl mes nepasakom, kad viena iš pagrindinių priežasčių tai yra, kada e, pakankamai nemažai šalių eksportavo į Rusiją ir turėjo geras eksporto sąlygas, e, kaina buvo gera, dabar mes nesurandam e, alternatyvos, mes nesurandam kitų rinkų. E, Tai galbūt šitoj vietoje yra pagrindinės priežastys. Tai gal kalbėkim tada iš tikrųjų ir rinkime kažkokį tai mechanizmą, ar tai rizikos draudimą papildomą prie išmokos ir įvedinėkim greičiau tą rizikos draudimą, kad žmonės žinotų, kad jų rizika bus apdrausta. Kitaip mes, e, nes, e, reiškia, toliau skatinsim išvykimą iš kaimo, toliau, e, reiškia, nepritrauksim jaunimo, jeigu nematys perspektyvos. Ačiū. Dziękuję. Pan poseł Bowe. Dėkoju dabar žodžius ponui Bovė. Norėčiau pirmiausia šiek tiek pakomentuoti pasisakymus mūsų kalbėtojų. Kai kainos buvo pakilusios rusų javų, tai taip Grinko tada spekuliavo ir būtent tada ta grupė sužaidė labai neigiamą Mm, vaidmenį. Taigi tikrai negalima sakyti, kad rinka reguliavosi pati, jie e, didžiulės e, interesų grupės tiesiog manipuliavo, spekuliavo. Būtent e, į šį galios aspektą reikėtų atkreipti dėmesį. Be to dar kitas dalykas nuo balandžio pirmosios dienos, pavyzdžiui, pienas tam tikri žemės ūkio produktai jau yra finansų rinkos dalies. Negalima todėl, todėl negalima sakyti, kad e, finansų sektorius neturi vaidmens kainų kintamumui. Ne, taip nėra. E, šiuo metu kaip, kaip tik atvirkščiai finansų sektorius dominuoja tą sritį. Na ir kitas dalykas dar šiuo metu viskas yra orientuota į prekybą ir pasaulio rinkos perviršis kaip ir nustato ar įtakoja pieno kainą, kaip ir kitų prekių atveju. Tai reiškia, kad pasaulio rinkos tendencijos reguliuoja Europos kainas, o tai nieko neturi bendro su realia e, sektoriaus realybė. Ir tai jau yra keletus, deš, keletą dešimtmečių tokia situacija dėl PPO taisyklių. Ir iš tikrųjų e, tos tendencijos tarpusėje visiškai nesutampa, jos yra netgi prieštaraujančios, juk negalime dabar bandyti pasaulinių kainų reglamentuoti visiškai nesižvelgiant į realią situaciją, būtent į tai reikia atsižvelgti. Šiuo metu, pavyzdžiui, e, pienui BŽUP reformos metu, parlamentas beje tam pritarė, buvo pasiūlyta ūkininkams paramą teikti perprodukcijos e, atveju e, tam, kad būtų kainų sviravimas e, sumažintas. Tačiau taryba atmetė tą priemonę trilogo metu, nereikėtų to pamiršti. Ir komisija jiems pritarė. Taigi nereikėtų to pamiršti. Na ir dar šiandien BŽUP parama visiškai tiksliau e, paramos paketai tie vadinamieji visiškai e, netitinka realių tendencijų. Štai pavyzdžiui, ūkininkų pajamos vis mažesnės e, yra ir visa parama yra skiriama ne pajamoms, o būtent tam tikros sektoriaus išlikimui. Ir tie ūkininkai pajamų didesnių negauna. Aš manau, kad reformuotoji BŽUP visiškai neatsižvelgia į realią ūkininkų situaciją. Paramos, pajamų ir paramos sektoriui e, klausimas turi būti iškeltas. PPO atsiradimo metu buvo fantazijos pasiūlytos e, praktiškos, e, tai yra atsijėti tą paramą. Ir nei JAV, nei Kanada tų taisyklių nepritaikė, tik tai viena Europos Sąjunga e, sekė PPO taisyklėmis. Taigi, kol nebus ryšio tarp produkcijos ir pajamų, tol sistema neveiks. Ačiū. Toliau ponas Ferant. Aš pritariu ankstesnių kalbėtojų išsakytoms mintims, noriu patiksinti keletą dalykų. Žinau, manau, kad Europa šiandien tapo pažeidžiama ir noriu padėkoti ekspertams už tai, kad jie bando padėti mums suprasti situaciją žemės ūkio sektoriuje Europoje. E, po labai stiprių sviravimo metų, po finansinės krizės išgyvename labai ilgą žemų kainų laikotarpį tačiau negalime visko vartu, e, aukoti liberalizavimo vardan, e, prekybos sutarčių ar PPO vardan dėje. Žemės ūkio sektorius Europoje tampa kitų politikos ryčių įkaitų ir auka e, tokia situacija susidarė dėl to, kad, pavyzdžiui, labai nukrito naftos kaina. Ir e, turime suvokti, kad maisto produktų e, gamybos sektorius yra labai svarbus, jis mus maitina. Mūsų žemės ūkis atsidūręs tragiškoje situacijoje ir kiekvieną dieną e, vis labiau ryškėja, aiškėja ultraliberalios ES vykdomos politikos keliama grėsmė. Manau, kad šis modelis, kuris jau 30 metų mums primetamas iš Briuselio, yra tas modelis, kurį šiandien reikia atmesti, reikia nuo jo atsiriboti, reikia žemės ūkio problemas spręsti atskirai, paremti žemės ūkį ir suteikti galimybę visoms šalims atkurti savo maisto produktų gamybos sektorius. Pani poseł Dilaj, nasza pani poseł sprawozdawca w tym obszarze. Toliau žodis poniai Dėlė, kur yra pranešė šio klausimu. Je veux d'abord en premier Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ekspertams, kurie dalyvauja diskusijoje. Norėčiau užduoti klausimų susijusių. Tiksliau, dėl dabar mūsų ekspertų pasisakymų apskritai kyla vis daugiau klausimų, ypatingai rengiant pranešimą. Aš turėčiau penkis klausimus. Daug buvo kalbėta apie kainų kintamumą, sviravimą. Ir kaip ir buvo paminėta, e, ūkininkų kai, pajamų tiksliau sviravimas. Norėčiau, kad paaiškintumėt man, ar yra ryšys tarp šių dviejų dalykų. Na ir kitas klausimas – krizės valdymo priemonės kurios atsiranda e, antrajame, pagal antrąjį ramstį čia E, kaimo plėtros priemonių kontekste. Gal galėtumėte pasakyti, kaip valstybės narės pasinaudojo kaimo, kaimo plėtros programą tam, kad būtų suvaldyta krizė. Na ir trečias klausimas. Susijęs su busimąją BŽUP 2020. Tai kaip dabar um, per kitą programavimo laikotarpį apriboti kainų sviravimą? Na ir galiausiai, ekspertai jau tai minėjo, kolegos taipogi tai pakartojo. Kiek mes galėtume pasinaudoti kitų pasaulio regionų, pavyzdžiui, JAV naudojamomis rizikos draudimo sistemomis. JAV, Kanadoje tai yra naudojama. Na ir galiausiai Markas Tarabila sakė, kad šiuo metu deramės dėl TTIP susitarimo. Ir aš nežinau, ar bus pasirašytas sustarimas ar ne, bet dabartinėme dėrybų etape, kaip galima būtų bandyti kovoti su kainų kintamumu per priekybos, su kainų sviravimu per priekybos politiką ir derantis dėl tai tip susitarimo. Dėkuoju dabar žodis ponui Andrew. Dėkuoju už klausimus. Be jokios abejonės čia nieko naujo nebuvo pasakyta, visi puikiai suvokiame, kokia yra situacija. Mes žinome, kad žemės ūkio rinkos yra nestabilios iš esmės ir tos krizės mums dar kartą apie tai primena tik tai. Kainų sviravimo fenomenas tik dar labiau išryš... paaištrėjo pastaruoju metu. Švan pranešimas buvo parengtas dėl rinkos, bendra, rinkos reglamentavimo organizacijų. Čia buvo paminėtas ir tarptautinių sustarimų svarba buvo paminėta. Taigi kainų sviravimas yra labai e, pavojingas dalykas dėl trijų aspektų. Pirmiausia, dėl maisto saugos. Ryte jau apie tai kalbėjome. Tai yra vartotojo gebėjimas išsimaitinti. Be to, tai yra svarbu e, ūkininkų pajamų prasme, nes šiuo metu jų pajamos nėra užtikrintos ir jie nežino, kokios yra jų perspektyvos. Taigi, e, jų pažeidžiamumas šiuo metu yra labai didelis. Na ir galiausiai tai svarbu žemės ūkio bendrovėms, tam, kad ateityje jos galėtų išsilaikyti. Manau, kad reikėtų dar priminti tai, kas jau buvo pasakyta. Kokios čia priemonės, sprendimai galėtų būti pasiūlyti. Nereikėtų pamiršti, kad didžiuosiuose pasaulio regionuose yra vykdoma viešoji žemės ūkio politika, e, siekiant apsisaugoti nuo priklausimo iš išorės. Štai pavyzdžiui, apie JAV e, situaciją buvo kalbėta ir galbūt BŽUP, net jeigu ir BŽUP biudžetas siekia 30 procentų visos ES biudžeto, e, valstybėse narėse tik tai po vieną kokį procentą skiriama tam. Taigi reikėtų galbūt pabandyti viešąją politiką suharmonizuoti, suderinti. Taigi pirmiausia reikia viešojo reglamentavimo, už kurį mes šiame komitete jau kuris laikas e, pasisakome. Galbūt e, komisaras galėtų į tai atžvelgti savo, atskreipti savo dėmesį. Galbūt galima būtų dabar numatyti e, adekvačias priemonės, na ir galiausiai privatus reglamentavimas. Galbūt tą sritį reikėtų papildyti europinėmis ir tarptautinėmis taisyklėmis tam, kad būtų išvengta e, finansinio spekuliavimo maisto produktais ir pirm... Na ir dabar norėčiau tris klausimus mūsų publikai užduoti. Ar galime dabar sakyti, kad kainų kintamumas padidėjo? Be to, kitas klausimas būtų, ar galima įvertinti finansinių spekuliavimų poveikį žemės ūkio rinkai. Ir dar kitas dalykas, kokios formos reglamentavimą reikėtų pasirinkti. Štai Gento universiteto profesorius šiek tiek apie tai kalbėjo, kaip galima būtų reglamentuoti šiandien, per šiandieninę BŽUP e, politiką e, žaliavų, žaliavų reglamentavimo aspektą. Toliau ponas Jar. Ačiū. Noriu padėkoti ekspertams. Tai tikrai svarbi tema, kurią šiandien svarstome. Visi sutarėme, kad kalbame ne apie įprastinius kainų sviravimus, kainos yra pasiekę žemiausią lygį ir toliau krenta. E, ir tai ima kelti grėsmę smulkiems ūkiams ir šeimų ūkiams. Dar vienas mane neraminantis dalykas yra tai, kad e, aš užaugau su kitokia sistema buvo reglamentuojami dydžiai, pagal planinę ekonomiką buvo tiksliai numatoma, kiek e, galėjai pagaminti ir, ir gaudavai minimalų atlyginimą, iš kurio galėjai pragyventi. Tačiau ta sistema taip pat nepasiteisino. Turiu keletą klausimų. Manau, kad tai labai svarbi tema. Visų pirma, ar galite pakomentuoti santyki tarp teikiamos pagalbos, uh, paramos ir ūkininko atsakomybės. Koks yra para, gaunamos paramos ir ūkininko atsakomybės santykis? Antras klausimas. Ar galite pasakyti, kiek pinigų pareikalautų vienoks ar kitoks modelis? Nes anksčiau ar vėliau turėsime dėrėtis dėl biudžeto ir reikės numatyti lėšų šioms priemonėms. Ir trečias klausimas tikriausiai tipiškas vokiškas klausimas. Pas mus yra problem, ta problema, kad uh, ūkininkams apsirūpinti patiems yra sudėtinga. Dėl kainų sviravimo kai kurie metai būna geri, tačiau tuo tarpu dabar ūkininkams sunku kažką atsidėti, atsidėti atsargų gerais metais. Ir būtent todėl jie neturi galimybės sutaupyti gerais metais. Galbūt į tai irgi reiktų atsižvelgti. Ką Jūs apie tai manote? Toliau ponas Dekastro. Ačiū. Visų pirma, noriu pasveikinti visus susirinkusius specialistus, nes jie privertė mus pamastyti labai svarbiomis temomis ir davė peno pamastymams tolesnėse diskusijose, kuomet kalbėsime apie BŽUP vidutinės trukmės peržiūrą. Kaip žinote, Europos parlamentas sieki į ankstesnę reformą įtraukti nemažai dalykų, tačiau mums ne, ne visais atvejais patiko, kalbėtojai apie tai ir kalbėjo. Žinoma, e, kainų nes, dėl kainų nestabilumo sunku, tampa sunku tvarkyti ūkį žemės ūkio bendrovę. Turiu porą klausimą. Atsižvelgiant į ES biudžeto nelankstumą, kaip, kaip, kaip be e, mo, m, išmokų nukreiptų kitų, kovoti su cikliškumu, kokių kitų priemonių galime imtis, kad išspręsime tą nelankstumo klausimą. Kitaip sakant, kokių dar pasiūlymų galėtume pateikti, e, nereformuojant iš esmės e, biudžeto struktūros, nežinau, tai sudė... nes tai būtų labai sudėtingas procesas ir reiktų daug platesnių priemonių nei tos, apie kurias kalbame šiandien. Taigi, ko, gal, ką dar galėtume pasiūlyti bi, nuveikti biudžete? Ponas Des. Ačiū. Noriu padėkoti ekspertams už jų pasisakymus. Esu draskomas į skirtingas pusės, klausydamasis pasisakymų. Ir nežinau, koks geriausias, tinkamiausias kelias priekin galiojo pieno kvotų sistema, bet vis tiek kainų nestabilumas išliko, e, jos viravo nuo 14 iki 20 centų ir, ir ūkininkimas buvo sunku, bet jeigu sakote, kad reikia apriboti tiekimo e, dydžius, tie, tie, ką konkrečiau siūlote, kokia Pavyzdžiui, jeigu tokia sistema būtų pasiūlyta pieno sektoriui, tai kaip jie atrodytų, kokia būtų jos architektūra ir kaip ji pasiteisintų. Kitas klausimas – intervencinių kainų sistema. Ji vis dar egzistuoja. Man atrodo, kad dabartinė intervencinių kainų sistema labiau atneša žalos pieno sektoriuje nei naudos. Nes kaina, ta pamatinė kaina visiškai neatspindi tos, kuri būna tikrojoje rinkoje. E, pieninės e, gauna 29 centus, o intervencinė kaina būna 22 centai, tai nieko gero. Reikia daryti e, spaudimą valstybėms narėjams, tačiau neturime galimybių tai daryti. Turime daryti spaudimą valstybių narių apmokestinimo sistemoms. Praeitie yra buvę tokių metų, kuomet ūkininkams e, neblogai sekdavosi, tačiau paskui 44 procentus visų savo įplaukų turėdavo sumokėti mokesčių pavydalų valstybei. Ūkininkaujant, tu, tu, tu tu pri, pri, privalai atsidėti pinigų, kai metai yra geri ir, ir ne visada išgyventi iš valstybės paramos, iš subsidijų. Būtų gerai, jei ūkininkai turėtų galimybę atsidėti pelno, mm, sutaupyti blogesniems metams. Dar vienas dalykas. Mane šokiravo tai, kiek kokio masto prekyba vyksta 22 centai e, už tokią kainą už pieną numatoma keliems mėnesiams, tačiau Tačiau e, ekonomikos ministras galėtų pareikšti monopolijų komitetui galėtų pakomentuoti e, didžiųjų įmonių bandymą kooperuotis. Aš ne, nebūčiau nustebęs į tokius komentarus, būčiau išgirdęs iš liberalų ministro, bet tai buvo socialdemokratas, kuris tokią mintį išsakė. Jau išklausime visus norėjusius pakomentuoti, užduoti klausimus. Dabar aš pats noriu užduoti klausimą. ar kainų kintamumas nėra, e, žemės ūkio sektoriaus neatsiejama dalis, nes žemės ūkija galioja neprognozuojami atmosferos reiškiniai, augimo ciklas. Ar tai nėra tiesiog to sektoriaus netimama dalis? Antra, galbūt reikėtų kainas e, svarstyti penkių metų ciklo kontekste, nes tokiu atveju e, pradedi žvelgti kitokius santykius. Pavyzdžiui, trejų metų cikle vieneri metai yra prastesni, kiti dviejai metai yra geresni, geresnės produkcijos metai. Ir trečias dalykas - pasaulinė perspektyva. Atrodo, kad e, pasaulinės perspektyvos mums yra, turėtų būti palankios, nes mes atsiverėme galimybei parduoti daugiau pasaulio rinkose, tačiau atrodo, kad, viskas, kad visa tai veikia ir kita pusė, ar mes iš vis turime galimybę daryti įtaką kainoms. Galiausiai e, gamybos priemonių kainų kintamumas. Yra kai kurių dalykų, egzistuoja kai kurie dalykai, kurių ūkininkas negali pakeisti, jis turi juos priimti kaip išorės pasaulio egzistuojančius dalykus. Galbūt galėtumėte tarpusavėje pasidalinti laiką ir apsispręsti, kas e, kokią temą pakomentuos. Žinoma, neprivalote bandyti atsakyti visus, e, visų narių užduotus klausimus, kiekvieną užduotą klausimą, nes tu neturime laiko, sakyčiau, kad po 2-3 minutės kiekvienam ekspertui. Dabar galite apsispręsti, kas e, pasisakys. Oui, monsieur le président. Je crois que Dėkuoju, pirmininkė. Dėl intervencijų, ką reikėtų pasakyti, pirmiausias, didžiausia kainų kintamumo problema yra politinė problema. Tai nutinka dėl rinkos atverimo ir rinkos buvo atvertos dėl įsipareigojimų prisėmimo. Tai reiškia, kad dabar techniniai sprendimai uh, būtų tokie keisti arba nekeisti tarptautinės taisyklės. Europa įsipareigojo, pasirašė tartautinius susitarimus, na, o kai kurie susitarimai draudžia naudoti tam tikras priemonės. Tokioje situacijoje kaip šiandien, be jokios abejonės, na, kainų kintamumas kaip po toks nėra e, neįprastas dalykas, bet tas kainų nestabilumas yra kainų sviravimas, didžiulis kainų sviravimas. Na ir šiuo metu abiemis kryptimis taip vyksta. Kartais kvotos yra siejamos su kainų nestabilumu, e, nestabilumo pradžia, bet tai nėra tiesa, nes 2008-2009 metais, štai pavyzdžiui, pieno e, kainų srityje buvo ir didžiulių pakilimų, ir didžiulių nuosmokių, nepaisant to, kad kvotos egzistavo. Ir mes nesame kažkokie tai e, šiltnamio gelelės, mes nesame apsaugoti nuo tartautinių audrų. Tai reiškia, kad visi produktai e, to paties poveikio nepatiria. Čia pirmiausia pirmo, pirminės svarbos maisto prekės produktai būtų tokie kaip e, grūdai, pienas, cukrus. Na ir dabar be jokios abejonės yra savaime aišku, kad svarbiausių produktų srityje Europa pati patyrė tą sviravimą. Štai pavyzdžiui, grūdų srityje kainos yra fiksuojamos, nustatomos Latino Amerikoje, o pieno kainos e, yra įtakojamos situacijos Okeanijos regionte. Taigi dabar, jeigu mes bandytume kažką tai bandyti pakeisti, reglamentuoti, jeigu keltume kainas, tai pasaulinės kainos kiltų ir todėl mes patys dėl to nukentėtumėme. Jeigu dabar ES bus tokia, kokia yra, laikysis savo pasirašytų susitarimų ir laikysis savo nusistatytų taisyklių, tai tokiu atveju būtina yra ne nestabilumą bandyti paveikti, o bandyti apsaugoti gamintojus. Reikia saugoti gamintojus, o tai yra šiek tiek skirtingas dalykas. Ir galiu pasakyti, kad tik tai vieną sistemą žinau, kuri nuo rinkos e, sviravimų saugo, tai būtų draudimo sistemos. Ir dabar pagal e, naująją BŽUP draudimo sistema gali būti įgyvendinta. Be to gali būti perkelima atlikti tarp pirmo ir antro e, ramščio tarp valstybių narių. Na ir reikėtų užtikrinti ne pajamas. Kasgi užtikrina ūkininkų išlikimą, tai yra jo pelno marža. Manau, kad reikėtų būtent apie pelno maržą kalbėti, nes būtent ta marža užtikrina ilgalaikiškumą e, žemės e, ūkininkų ūkių. Dėkoju. Labai trumpai. Akivaizdu, kad pademonstravome, jog kainų sviravimas yra labai sudėtingas reiškinys, labai daug e, ekonomikos kintamųjų yra susiję, valiutų keitimo kursas santykių su kitomis vartojimo prekiamis. Mes nebandom ieškoti būdų kovoti su kainų sviravimu, mes greičiau galvojame apie tai, kaip žemės ūkio įmonės gali uh, atremti kainų sviravimą, kaip e, įtaka tokioms įmonėms gali būti sušvelninta, kaip kolegos ką tik sakė. Taigi e, gamybos ribojimas, pažabojimas gal ir gera mintis, bet nesakau, kad reikia apie tai pamiršti, bet nereikia pamiršti, kad mes e, gyvenam globalizuotam pasaulyje ir veikiam pasaulio rinkoje, ne, ne tik mes egzistuojame ir su savo sienomis. Be to turim galvoti apie trumpalaikį e, tiekimą ir kainų elastingumą. Tai yra akivaizdu, nes žemės ūkio sektorius e, yra toks, kurio gamybos ciklas yra labai trumpas. Ir galiu pasakyti, kad pienos kaip produktas yra labai sudėtingas, ypač kai kalbam apie e, konkurenciją ir kovą su vadinamaisiais trestais. Dėl vartotojų laiko mums nebuvo daug skirta, bet per trumpą laiką mes jau pasakėme, kad kainų reguliavimo mechanizmai yra neveiksmingi. Reikia skaidrumo rinkose, kad jos galėtų gerai veikti. Labai svarbu skaidrumą sutvarkyti, užtikrinti. Dar šis tas dėl veiksmingų priemonių. ES vienam ar kitam taške klaus pati savęs, kaip užtikrinti, kad ūkininkai galėtų geriau suvaldyti e, kainų sviravimo įtaką pajamoms arba e, kaip suvaldyti maržą. Marža, manau, yra geresnis terminas. Viena iš skaidrių mes kalbėjome apie indėlių apsaugojimo schemas. Aš galiu pasakyti, kad ūkininkai turės galimybę e, dalį pajamų e, priskirti neapmokestinamai kategorijai ir ta dalis pajamų turės nueiti į, mokeš, į banko sąskaitą, valstybės narės, ES galės prie to prisidėti ir tada ūkininkas galės tais resursais naudotis ne tik rinkoje, krizė prasidės, kai pajamos e, bus žemesnės negu 70 procentų trejų metų vidurkio, bet ir E, tais metais, kai nuostoliai bus nedideli, nes ir nedidelius nuostolius ūkininkai turi kompensuoti, kadangi, kaip sakiau, gamybos ciklas yra labai trumpas ir neturėdami to e, e, atsarginio rezervinio kapitalo, kartais ūkininkai gali nebeišgyventi. Kanados pavyzdys buvo labai geras, kurios ir kitos valstybės iškėlė panas iniciatyvą. Aš minėjau tos uh, e, prieš ciklinius metodus, nes jie leidžia rinkoje daugiau užtikrinti skaidrumo. Taigi, manau, kad tokia indėlių schema būtų labai gera. Šiame kontekste stabilizavimo priemonė yra labai svarbi. Net ir dabar tai primena mano pasiūlymą Im, į pajamų stabilizavimo priemonę e, iš valstybės narės priima ekspost įmokėjimus e, arba iš regiono, gali būti, jeigu kalbam apie Europos regionų plėtros fondą, bet man atrodo, kad būtų gerai, jeigu sukurtumėm ne ekspost, o ex-ante metodiką. Ir e, tai yra esminis skirtumas. Kažkas paminėjo 39 straipsnį rizikos valdymą. Mes, kai kalbame apie milijonus, kurie yra skirti e, abipusės draudimo fondams, pajamų stabilizavimui ir panašiai. Ačiū. So of... Ponas Boze. Porą klausimų buvo pateikta dėl uh, kiekybės apribojimų. Aiškiai pasakysiu, nenoriu pasakyti, kad grįšim prie kvotų eros. Jau kai kas uh, sakė, kad net ir kvotoms egzistuojant kainos sviruodavo. Uh, Aš tik tai norėčiau palyginti šią rinką su elektros rinka. Ankstesniais metais e, panašių dalykų kitose valstybėse yra vykę. E, atsargos prievolė ES buvo nustatyta, set aside vadinamoji priemonė. Tai buvo daroma e, kurį laiką, bet paskui jos buvo panaikintos, nes kainos buvo labai aukštos, neatsitiktinai. Uh, E, Junktinės Amerikos valstijos turi vadinamąją maršos, maržinės produkcijos programą. Ir kai ūkininkai gauna mokėjimą iš tos programos, jie turi apriboti gamybos mastus. Galėtumėm rasti visai aiškių pavyzdžių. Sutinku su tuo, ką sakė kolegos, tai neturės didelės įtakos kainai. Galų gale ES yra didelė, bet labai didelės įtakos pasaulio rinkoje visi neturi mūsų įtaka pasaulinėms kainoms nėra didelė. Aš nenoriu pasakyti, kad šis sprendimas bus stebuklingai veiksmingas, bet aš siūlau apie tai pagalvoti ir galbūt rasti pavyzdžių, kurie anksčiau žemės ūkio politikoje pasiteisino ir kurie dabar yra gyvenami elektros rinkoje. Klausimas dėl e, vadinamo antro ramščio įgyvendinimo šiuo metu. Ten numatytos priemonės E, yra tokios, kad e, tik tai kelios valstybės narės realiai tiesėjame iniciatyvas jas įgyvendinti. Atrodo, kad nėra lengva paraginti privatų sektorių taip elgtis, net jeigu ir valstybinis vyriausybinis sektorius nori įkurti tas draudimo schemas. Tam yra labai daug priežasčių, apie tai jau buvo daug kalbėta skirtingose e, diskusijose, skirtingose dokumentuose. Vienas iš kalbėjusiųjų minėjo E, galios rinkoje e, santyki su sviravimu. Buvo paminėtas pieno sektorius. Taip, e, galbūt ta gale rinkoje ir yra probleminis dalykas pieno gamintojai, jie didelę vietą užima rinkoje, tačiau jie vieni kainų sviravimų problemos neišspręs. Vien galios rinkoje e, sutvarkymas neišspręs visų problemų. Matau, kad aš jau viršiau man skirtas dvi minutės, todėl toj baigsiu. Paskutinis kalbėjusis e, pasakė keletą minčių. Aš tikrai manau, kad kainų sviravimas yra ūkininkų reikalas. Ūkininkai apie tai puikiai žino ir jie labai gerai su tuo susitvarko. Klausimas tik tai yra toks, kiek politikos kuriejai gali jiems dar pagelbėti. Uh, so many questions, uh, difficult. Labai daug klausimų, sunku būtų juos visus atskirai atsakyti, todėl aš pasistengsiu išsiaiškinti porą, išaiškinti porą. Aš sutinku, kad e, sviravimas yra rinkos signalas, kad produktas yra reikalingas arba nereikalingas. Ir e, taip e, tarsi yra kontroliuojamos kainos produktų, kurie yra reikalingi rinkoje. Kainų kontroliavimas, kaip kažkas sakė, nepasiteisino. Uh, nugriepto pieno miltelėms dabar yra sukurta speciali paramos programa. Ir matome, kad amerikietiški produktai yra parduodami pigiau negu Europos gamintojų produktai. Todėl galbūt mes e, tokiu būdu tik padedam amerikiečiams parduoti savo produkciją, vietoj to, kad europietiškas produktas būtų parduodamas. Taigi mes turime įvertinti įvairius kintamuosius kainos rizikos ir e, sviravimų rizikos suvaldymui. Aš e, suprantu, kad reikia įtraukti priemonės, kurios e, padėtų suvaldyti kainų sviravimą. Kainų signalai skaidrioje rinkoje duos e, ūkininkams signalus, kad galėtų jie planuoti savo veiklos ateitį. Supras, kad, pažiūrėjau, nereikia investuoti daugiau į karvės, jeigu žinos, kad pieno kainos kris. Lygiai taip pat, kalbėdamas apie prognozes, kaip keisis BŽUP, Aš pats esu ūkininko, kai, iš ūkininkų šeimos. Aš jau sakiau, per prieš 25 metus visi žinojo, kiek reikia gaminti ir kiek bus galima uždirbti iš to pieno. Dabar sistema labai smarkiai pasikeitė ir dabar e, tokie žmonės kaip mano brolis, kuris yra ūkininkas, gali likti savo ūkiją. E, buvo sakoma, kad žmonės bėga iš kaimo, bet aš galiu pasakyti, kad aš pats nei mano kiti broliai nebūtų galėję likti ūkiją, jeigu būtų politika toliau gyvendama tokia, kokia buvo anksčiau, nes mūsų ūkis buvo per didelis. O dabar atsivėrė naujos galimybės ir vasarosius 25 metus mes turėjom tokių galimybės. Dabar yra galima padidinti produkcijos mastus, galima padidinti karvių bandą ir sustiprinti verslą. Ir e, tai jau yra verslo klausimas, o ne politinis klausimas. Aš manau, kad greta finansinių e, taupimo, ūkininkai dabar turi galimybę, e, pritaikant naujas politinės programas, likti e, ūkija, likti toliau ūkininkauti. Tai buvo užduota daug klausimų, tai tik tai rodo, kad e, ši problema yra labai rimta. Uh, Norėčiau sureaguoti į pono Bovė pasisakymą. Dabartinė BŽUP buvo sukurta e, PPO vykstant pokyčiams ir tie pokyčiai nebuvo būtinai nukreipti maisto saugumo linkme ir pavyzdžiui žemės ūkio e, stabilumo linkme šiuo metu mes esame neatsparus šiandieniniams krizėms. Be kainų sviravimo dar yra rinkų atvirimo aspektas. Ponas Kastro, ponas Jar dar sakė, ar su dabartiniu biudžetu galime atremti tą kainų nestabilumo problemą. Mes esame įstikinę, kad įmanoma tai padaryti, bet reikia pertvarkyti dabartinę BŽUP. Noriu priminti, kad ES BŽUP 60 procentų yra skiriama nesusietai pagalbai ir tai yra e, padaryta remiantis PPO taisyklėmis tokios paramos nepakanka, kai kainos mažos. Be to dar prašoma ūkininkų pasidalinti tą e, riziką. Tai yra tremti tą riziką kartu su savo šeima, kartu su kitais sektoriaus dalyviais, kitais ūkininkais, tačiau ta rizika yra pernelyg didelė. Jeigu mes norime būti atsparus E, sviravimams dėl atsiverimo e, atsirandantiems, tai reikia tam tikras priemonės numatyti tam. Ir aš jums pristatysiu dar prioritetus tų veiksmų. Tai pavyzdžiui, kokie turėtų būti ES, nacionalinių ir sektorinių biudžetų kriterijai. Būtent jų reikėtų laikytis ir man atrodo, kad būtent apie tai turėtume šiandien kalbėti. Taipogi buvo kalbėta apie draudimą. Draudimas yra papildomas elementas, juo visko neišspręsime. Be jokios abejonės e, ūkininkų marža turi būti užtikrinta, apdrausta, tačiau niekada nepavyks jų užtikrinti, jeigu nekovosime su kainų kintamumu e, atvirame pasaulyje. Taigi dabar jau dvi minutės su pusę pakalbėjau, daugiau nebepasisakysiu. Dėkuoju. Dėkuoju. Ačiū. Jau aptarėme dabartinę padėtį. Dabar pakalbėkime apie ateities perspektyvas. Norėčiau paprašyti jūsų dabar labiau kreipiuosi ekspertus. Akcent, pasisakant labiau akcentuoti ateities perspektyvas. Ir pirmiausia, ponas Fenton, prašau, 8 minutėms. atstovauju finansinių paslaugų įmonę, tai yra tarptautinė įmonė. Mes mums galiojami FID reglamentas, taip pat laikomės ki kitų jungtinių Junktinėse valstijose galiojančio reglamento tai yra įprastinis standartinis e, tekstas, kurį privalome parodyti prisistatydami. Noriu pakalbėti apie e, pieno sektoriaus e, kintamumą, taip pat kalbėsiu apie tai, kaip e, rinkos nestabil, stabilumo veiksnys kontroliuojamas jungtinėse valstijose, ar tai galėtų pas, pasiteisinti Europoje. Kalbėsiu apie tai, ar Europa gali papildyti išplėtoti panašias priemonės. Man skirtos tik 8 minutės, tai nedaug, bet pabandysiu sutelkti dėmesį į vieną konkretų sektorių. Mūsų įmonė yra e, pieno sektoriaus rizikos valdymo įmonė e, ir e, mes rengėme finansinės priemonės skirtas šiai rinkai, kurios naudojamos uh, E, Europoje. Taip pat dalyvaujame e, Nujosios Zelandijos fičerinių sandorių rinkoje. Taip pat kai kurios iš mūsų priemonių naudojamos Junktinių valstijų rinkoje. Kad čia mūsų geografinės veiklos pasiskirstimas kolega iš dešinės apie tai jau kalbėjo, svarbiausia yra marža ne kainos rizikos valdymas svarbiausia, bet tie patys principai taikomi visais atvejais ir e, naftos, ir grūdų, ir e, miškininkystės sektoriuje kainų, kainų valdymų. Taigi, ar tikrai kainos pieno e, sektoriuje yra tokios taip stipriai sviruojančios? Pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Šią skaidrėje matote apatinėje skaidrėje, apatinėje juosta žymi laiką nuo 2002 sausio iki, sausio mėnuo 2002 metų, o kairėje e, kainų pokyčiai procentinė išraiška. Tiems, kurie neižiūri turiu pasakyti, kad didžiausias ramai yra plus 10 procentų iki minus 10 procentų. Tai kainų kitimas per 4 savaitės ir 12 e, e, savaičių laikotarpį raudona ir juoda e, spalvos žymi. Nekartą esame girdėję, kad akcijų rinkos yra lab, kad padėtis akcijų rinkose labai sparčiai kinta ir kad gali prarasti savo investicijas į, į, į pensijų fondus dėl to kitimų. Ma, situacija nuo 2008-2010, pavyzdžiui, e, sausio, kai kaina sviravo 10 procentų aukštin žemyn, pakilusi iki 20 procentų. Prisimename, kokias, koks tai buvo sudėtingas laikotarpis ir, ir nepalankus laikotarpis. Čia kaina, nugrėpto pieno miltelių rinkos padėtis. E, vėlgi laikotarpis ir matote, kaip e, sviravo kaina, bet šis produktas, jo kainos išliko gana stabilios. Čia padėtis nuo, nuo sausio 2000 iki 2007 sausio e, nugrepto pieno milteliai. E, kaina krito 10 procentų, 10 procentų krito, paskui 46 procentų krito, 46 procentų kilo. E, Taigi, kas e, bando, e, su kuo, kas susidarė su tokia situacija, ką liečia ši, šis kainų sviramas ūkininkus ir e, galutinį pirkėją. Ir nėra galimybių tą sviravimą suvaldyti. Visi pripažįsta, kad kainos sviruoja, tačiau niekas nežino, kaip tą situaciją keisti. Niekas iš tikrųjų nežino, kokią situaciją tenka susidurti ūkininkams. O čia situacija, kurią jau fiksavimo. Uh, Tai, tai yra trečios klasės pieno kaina jungtinėse valstijose, kaip vienas, iš kurio gaminamas sūris. E, e, nuo sausio, nuo 80-ųjų sausio iki šių dienų. Mėlyna e, spalva žymi ka, kainų paramą. Jungtinėse valstijose egzistuoja stabili sistema. Tai ir čia matome E, trečios klasės, trečios rušies pieno kainą. Ir kaip matote, dėl e, kainų paramos ūkininkai e, išliko, toliau išliko versle ir, ir jų pajamos buvo stabilios. Ir parama buvo tokia, kad ūkininkams apsimokėjo negaminti kurį laiką produkcijos ir tada e, pasiūla, tai yra, e, pasiūla sumažėjo ir kaina e, pasikeitė, kaina susibalansavo iš dalies ir dėl to. Ta, ta, pademonstruos tokią pat situaciją ir Europoje. Čia kaina už sviestą, intervencinės kainos buvo tokio dydžio, kad komerciškai ūkininkams nebeapsimokėjo gaminti, jie nustojo gaminti, e, atsirado trūkumas, kainos iškilo, pritrūk, jau atsirado paklausa, vėlgi toks pat poveikis, tas pats scenarius. Kaip jau sakėte, sakėme anksčiau, rizikos valdymo e, pagrindinis veiksnys yra maržos valdymas. Kaip sumažinti e, sviravimo mastą, nes niekas negali tikėtis kiekvienais metais e, uždirbti pelno. E, savarankiškas rizikos valdymas yra sudėtingas. E, gamintojai nori parduoti tokia kaina, kaip matote, mėlynas vardiklis, o vartotojai nori išlošti, kai kainos nukrenta. Taigi kaip e, sutaikyti šiuos nesutaikomus prieštaravimus? Kaip visą tai pasiteisina jungtinėse valstijose? Taigi, jeigu, jeigu pasirenkame kooperatyvo variantą, e, ūkininkai ir galutiniai vartotojai susiduria su uh, kintančia kaina rinkoje kiekvieną mėnesį. Arba jie gali laisvanoriškai e, kooperatyvę užfiksuoti tam tikrą kainą. čia matote kitų dviejų metų situaciją. JAV ūkininkai gali paskambinti kooperatyvą ir pažadėti, kad jie kitus du metus tieks pieną už tam tikrą kainą. Būtent tai mes bandome pakart, pritaikyti, e, kopijuoti Europoje. Tokia yra trečios rušies pieno kaina. Taip jis viruoja, tarp to pieno kaina, jungtinėse valstijose. Ir, e, ir žalia, žalias gabaliukas raudonos kreivės galas yra šie metai, o žalia linija žymi tą situaciją, kai ūkininkas pasiskambina į, į, į, ir paskambina kooperatyvą ir susitara dėl kainos, pavyzdžiui, jeigu jis turi atitinkamą galvijų bandą ir susitara dėl to, kiek jis pieno tieks už kokią kainą. Čia patis svarbiausias skaidrė, pats svarbiausias grafikas. E, JAV pienininkystės sektoriaus situacija. E, mėlyna kaina yra ta, kurią gauna e, ūkininkai, parduodantis trečios rušies pieną. Matote, kad raudona, raudona kreivė labai sviruoja. Taigi, ūkininkai nepatiria tokių milžiniškų sviravimų, bet jie taip pat ir negauna galimybės labai išlošti, jeigu kaina nepaprastai pakyla. Tai leidžia ūkininkams dary, kurti ateities planus, nes ūkininkai investuoja tuo atveju, jeigu kaina yra 40 centų už litrą. Tokiais laikotarpiais visi ūkininkai e, norės nusipirkti daugiau karvių, traktorių, pas, pasimti paskolą iš banko, bet kas nutiks, kai po kurio laiko, po keletą mėnesių kainos nukris, jam bus sunku mokėti paskolą. Ir būtent todėl kainos yra tam tikro ligmens, kai pasiskoliniai pinigų iš banko, tai jeigu tu susitari dėl kainos, gali būti tikras dėl kainos bent jau du metus. Čia skaidrė, kurie atspindi, ką ūkininkai galėjo uh, išlošti. Čia yra uh, kaina, kurią ūkininkai gavo už pieną. Dabar jie gauna 30 centų už litrą. Uh, 2014 gegužės mėnesį jie galėjo gauti 36 centus už litrą. Taigi tuo momentu ūkininkas galėjo pe, penkiais centais už litrą daugiau gauti. Čia matote Junktinės karalystės ūkininkų situaciją. Dabar jie gauna nuo 5 20 pensų už litrą. 2014-aisiais, jeigu jie, situacija būtų busi kitokia, jie būtų galėję gauti daugiau už litrą. Sako, kad rink, sakoma, kad rinkoje nėra grinų pinigų, taip ne, tai netiesa. Mes kasdienas tūkstančius tonų e, pieno nuperkame komerciniam įvairioms prekybos įmonėms. Ačiū. Bardzo proszę, 8 minut. Ačiū. Toliau panas Karl, 8 minutės. Merci, monsieur le président. Euh, premier transparent. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmoji skaidrė. Pirmiausia, bandysiu atsakyti į klausimus dėl nestabilumo priežasčių. Viena iš priežasčių būtų e, spekuliavimas, e, ūkininkų bandymas užbėgti situaciją iš akių ir gamtos faktoriai. Tai tie du pirmieji būtų endogeninės rizikos faktoriai. Ir tai yra nedraudžiama rizika. Vienintelė galima apdrausti rizika yra gamtinė rizika. Kita skaidrė toliau. Rinkų nestabilumas yra struktūrinis. Jau buvo pasakyta, kad Europos politikos buvo tam tikros priemonių atsisakyta, pavyzdžiui, atsargų kaupimo ir be to daug sudėtingiau yra suvaldyti krizės. Na, tai nereiškia, kad reikia vėl pradėti atsargas kaupti. Aš manau, kad yra ir kitų priemonių. Atsargų kaupimas yra paskutinė jau priemonė, kurios reikėtų imtis. Yra dar be jų ir kitų. Be to, dėl kainų kintamumo uh, Tai yra kainų kintamumas yra daug daugiau negu kad natūralus susibalansavimas dėl pasiūlos ir paklausos. Kita skaidrė. Ponas Fentanas, kaip kad jau sakė, štai pavyzdžiui, jau 15 metų pieno rinkoje metinis e, sviravimas yra vis didesnis. Štai matome, kad 3-4 kartus yra didesnis sviravimas palyginant su ankstesniais laikotarpiais. Toliau kita skaidrė. Tokie pat didžiuliai sviravimai yra ir grūdų sektorija nuo 2000 metų vis didesnis sviravimas užfiksuojamas. Be to gali būti tokie ramesni laikotarpiai, kaip dabar, kurie trunka metus, dviejus. Bet tačiau niekas negali to nuspėti ir be to, kaip dabar nuspręsti, kokį modelį naudoti pasaulio banko ar PPO modelį, Nes štai, pavyzdžiui, PPO mano, kad pasiūla prisitaiko prie kainų, kad visi subjektai racionaliai užbė, bando užbėgti situaciją už akių ir jie ne, e, PPO metodai neatsižvelgia į klimato kaitą bei į atsargų kaupimo ir kitus aspektus. Kalbėtas kalba per greitai, vertėjai nespėja visų faktorių išversti. Štai pavyzdžiui, prognozės yra matomos dešinėje pusėje, o reali kaina yra e, juoda kreivė. Tai reiškia, kad dabar turimi prognozavimo modeliai neleidžia nustatyti, prognozuoti tiksliau kainų kintamumo. nes matydami prognozes mat, galime įsivaizduoti, kad situacija yra stabili. Dabar kitas model, modelis, Momagri modelis, čia yra bandoma integruoti kainų kintamumo faktorių. Štai matome dabar tarp 2015 ir 2020 metų grūdų kainų e, sviravimų prognozes štai tarkime sviravimai bus labai dideli ir čia situacija nebus stabili, nebent turėsime kažkokią tai priemonę, kurios dėka pavyks tai suvaldyti. Dabar kitas, kita mano pristatymo dalis yra, kokiamis priemonėmis galima būtų atremti tą kainų kintamumą. Pirmiausia, nėra stebuklingos išeities. Iš klausimų matome, kad parlamentarai bando įsivaizduoti, kaip galėtų kisti BŽUP ateityje. Taigi, kaip sakiau, stebuklingos išeities nėra. Reikia atsižvelgti į specifiškumą produktų, pavyzdžiui, ar yra kaupiamų produktų, ar e, sezoniškumas yra, ar kaina didelė ir panašiai. Toliau, prevencija yra geriau negu kad gydimas, taip sakant. Kita toliau skaidrė. Čia yra parodyta, kokie galimi intervencijos būdai. Čia matote individualią ar sisteminę riziką pačioje, na, o kairėje pusėje matote įprastinę, suvaldomą ir katastrofinę riziką. Štai pavyzdžiui, viešoji Europos priemonė turi atsirasti viršuje dešinėje. Reikia prieš tikrinių priemonių ir Taip pat reikia priemonių gamtinėms katastrofams numatyti. Tarpinėme etape čia jau reikia kolektyvinio ir kooperatyvinio daugiau veikimo. E, čia būtų suvaldomos rizikos e, sritis. E, Čia reikia, pavyzdžiui, gamintojų kooperatyvų, taipogi rizikos pasidalymo fondų, taipogi reikia draudimo nuo gamtinių pasiekmių ir taipogi derliaus draudimo. Mes ir taipogi pajamų draudimas. Mes manome, kad galima, pavyzdžiui, pajamų draudimo arba e, rizikos pasidalimo srityje Europos priemonių numatyti, tačiau kitose srityse to nereikėtų. Na, o pirmame lygmenyje, štai pavyzdžiui, individualios rizikos lygmenyje, čia jau turėtų atsirasti mokesčių mažinimas, mokestinės paskatos ir panašiai. Prancūzijoje tai daroma. Tačiau Prancūzijoje šiuo metu yra įprastinės rizikos, o ne sisteminės rizikos priemonės naudojamos. Na ir dar čia yra nesusietoji pagalba, nes tai neturi jokio poveikio rizikos valdymui. Be to, 60 procentų Europos biudžeto yra skiriama nesusietai pagalbai. Kaip jau ir sakiau, kai kainos aukštos, tų priemonių praktiškai, e, tos priemonės yra praktiškai nereikalingos, o kai kainos žemės, žemos, jų nepakanka tų priemonių. Taigi reikėtų galbūt pabandyti tas e, nesusietosios paramos eilutes perkelti į priešciklinės priemonės. Šiuo metu, manau, tai padariusi, aukštų kainų laikotarpių ir BŽUP netgi kaip tik daug mažiau kainuotų, ir lygiai taip pat ir žemių kainų laikotarpiu tai kainuotų šiek tiek mažiau. Štai pavyzdžiui, 15-16 metais 7,8 milijonų eurų per metus galima būtų sutaupyti. Taigi, kitaip tariant, prieš ciklinių ar e, rinkos intervencijos priemonių galima būtų čia panaudoti vietoj to, kad e, pinigus investuotume į tokias priemonės, kurios apskritai neturi jokio poveikio kainų kintamumui e, nestabilioje tarptautinėje situacijoje. Ačiū. Išlėnio. Ačiū. Šiek tiek minčių pamastymams. O dabar išklausykime komentarų. Ponas Ferrer nori pasisakyti dvi minutės, prašom. Man iš tiesų atrodė, kad Europos Sąjunga dar kartą bando išlaikyti poziciją, kuri anksčiau buvo prisimta, ypač kai kalbame apie Dohos dėrybų uh, išvadų įgyvenimą. Prisiminkim 2003 metus, tada buvo e, priimtas sprendimas apie paramos atskirimą, nes tai pagrindė rinkos veiksniai. Europos Sąjunga atrodė buvo geroj vietoj, kad būtų priim, geroj, geros pozicijas pasirinkusi, kad Doha būtų priimta, bet Doha dar nėra patvirtinta. O padėtis rinkoje patys žinom, kokia yra. Kitas dalykas e, - kainų sviravimai žemės ūkio srityje, man atrodo, irgi jau sviravimas, e, sviravimai egzistavo dar faraonų laikais, kai buvo kalbama apie uh, kūdas karves ir riebes karves. Mes e, turėtumėm ieškoti būdų, uh, kaip atremti kainų sviravimų įtaką. Kitas dalykas, kai kalbame apie tą kainų sviravimą, supraskim, ta, kad turime mokyti gamintojus ir gamintojų organizaciją, buvo minėti kooperatyvai. Uh, sus, suvaldyti tuos laikotarpius, kai karvės yra labai gerai paėdusios ir kai joms trūksta pašaro. Taip, kitaip mes neišvengsime nuostolių. Toks yra turbūt pagrindinis ir pajamų stabilizavimo fondo tikslas ir kitų įvairių veiksmų tikslas. E, pagrindiniai veiksmai yra pirmiausia orientuoti į žmonių švietimą kad jie suvoktų, kas yra valstybės mokesčiai, kas yra Europos mokesčiai. Kitas dalykas, mes turim suprasti, kad reikia e, skatinti gamybos diversifikaciją. Kuo mes labiau koncentruojamės į vieną gamybos rūšį, tuo jautres, jautriau mes reaguojame į kainų pasikeitimus, jeigu vienas ar kitas produktas taiga atpinga ar pabranksta. Ir kaip kalbėjo ponas Karl, geriausia apsaugos sistema yra apdraudimas, draudimas veiksminga parama. E, mes suprantame, kad e, valstybės administracija turėtų ieškoti būdų paremti e, gamintojus, kad jų atsparumas pagerėtų. Dziękuję pan Adinolfi. Toliau panas Adinolfi. Sì, un brevissimo commento anch'io. Eh, ovviamente. Eh... Labai ačiū. Trumpai. Aš dabar žiūriu į mūsų finansinę sistemą ir matau, kad yra labai gerų priemonių. Aš norėčiau grįžti prie spekuliavimo klausimo, kuris buvo paminėtas, ir spekuliavimo įtakos e, kainų sviravimams. Nuoširdžiai kalbant, yra atlaukta labai daug įvairiausių tyrimų ir studijų, rodančių, e, kad finansų rinkos nenumato visų finansinių pokyčių. Todėl mes turėtumėm e, tik bandyti įvertinti, kiek Europos rinka gali tai prognozuoti ir numatyti ir kokia gamybos rušis gali būti apsaugota. E, kalbėjome apie rinkos, rizikos valdymą, individualios rizikos valdymą. Tai yra sisteminė rizika. Ir jeigu E, mes iš perspektyvos pažiūrėsim, galėsim aiškiau suprasti, kas ir kaip galės, nu, e, gali patirti poveikį, nukentėti. Čia mes daug kalbėjome apie skaidrumą ir būtinybę bendradarbiauti. Bendradarbiavimas Europoje jau yra įsitvirtinęs. Pieno paketas, pavyzdžiui, yra sukurtas. Mes norim sus e, jį taikyti. Norime, kad Europos rinka būtų skaidri, nes tai leistų suformuoti fondus, kurių pagalba mes galėtumėm paremti ūkininkus blogais laikais e, ir patpildyti fondą gerais laikais. Nėra vieno sprendimo, kaip ūkininkai galėtų atremti kainų sviravimus. Aišku, egzistuoja draudimas ir e, jis e, gali papildyti turbūt sutartinės sistemas. E, pajamų draudimo priemonė yra naudinga strategijos dalis, bet supraskim, kad e, problema yra itin kompleksinė. Dėl e, anticiklinio požiūrio, kuris buvo paminėtas, aš jį gana skeptiškai vertinu. Pavyzdžiui, tiesioginės išmokos yra geras sumanimas, bet uh, Atrodo, kad jos yra vienintelis būdas e, ūkininkams kom, nuostoliams kompensuoti. Reikėtų apie tai daugiau pagalvoti. Žinome, koks yra pasaulio prekybos organizacijos požiūris. Tiesioginės išmokos yra kompensacijos mokomos iš valstybės kišenės, to nepamirškim. Przedstawiciela komisijai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 Ponas Bais, dabar žodis ponui Bais. Um, what, uh, by... Man atrodo, kad mano kolegos pristatė įdomių pasiūlymų, kaip e, valdyti nestabilę situaciją, bet žinoma, mm, kažkokių magiškų sprendimų nėra. Ponas Fenton kalbėjo apie apsidraudimą ateities rinkose, pasitelkiant. E, tokią galimybę. Tai ne, neįprasta kai kuriuose, e, pavyzdžiui, čia, bet jungtinėse valstijose tai įprasta. Ir ūkininkai, naudodamiesi tokiomis priemonėmis, parašo papildomas paramos iš ES, kad jie apsidraustų nuo žemų kainų. Tas pats vyksta jungtinėse valstijose, kur tokia sistema egzistuoja jau daugelį metų ir yra ganai paplitusi. Tačiau net ir nežiūrinti tai, ūkininkai Ten taip pat gali naudotis pieno sektoriaus draudimo, apsidraudimo programa. Atrodo, kad yra dar čia erdvės vyriausybėms įsikišti ir buvo siūlota, siūlyta tiesioginės išmokas naudoti kaip anticiklinę priemonę. Manau, kad tai viena iš svarstytinų galimybių, tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad to priemonė negali būti susijęta su gamybą, nes tuomet anticiklinis priemonės nebus sėkmingai gyvendinamos. Anticiklinės priemonės nesusietos su gamyba, apribotos tam tikrų aplinkos sauginių sąlygų, pavyzdžiui, kaip e, panaši pieno sektoriui skirta draudimo programa Junktinėse valstijose rėmėse panašia idėja. Ir galbūt galima būtų svarstyti toliau kalbant apie BŽUP reformą. Nežinau sprendimų, ne, negaliu pasiūlyti sprendimų, kaip tai gyvendinti. Galbūt tai priklausys net ne nuo konkrečių valstybių narių, bet skirtingose sektoriuose skirtingi sprendimai yra tinkamesni, todėl turime giliau panagrinėti, kaip tai e, paskatintų ūkininkus elgtis dabar dar, dar turimų subsidijų atžvilgių, kaip jautųsi, nes jungtinėse valstijose tai yra. E, ir mokėjimai ūkininkams nevirsta kitų turtų, kaip pavyzdžiui dabar yra. Dziękuję. Teraz oddaję głos panu dyrektorowi Haniotisowi. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Žodis dabar direktoriui. Ačiū pirmininkė už mums suteiktą galimybę pakomentuoti šiame klausime išsakytus pastebėjimus. Aš, padė, aš pakomentuosiu visas tris sritis. Kainų kintamumas, uh, E, pastebimas ne tik žemės ūkio produkcijų rinkose. E, maisto produktų poreikis yra kasdienis, nuolantinis ir kainoms įtakai daro e, kasmetis produkcijos ciklas. Aš nesuprantu sąsajų su elektra, nes čia tiekimas turi būti nuolatinis. Nežiūrinti tai, mes bandėme spręsti, koreguoti situaciją įvairiomis priemonėmis ir e, kalbant apie kainų kintamumą žemės ūkio sektoriuje, e, kalbame čia apie perteklinį e, kainų kintamumą. E, kuomet, išgamy, kuomet kalbame apie gamybos planavimą ir menkas investicijams. Agri direktorate mes tą prie, tas priemonės svarstame 2008 kainų aštraus kitimo ir kainų kintamumo procentas, kitimas procentais buvo skirtingas 2008-aisiais. Jau matysite tuo šiame grafike. Uh, viską apsprendė kelių, trijų tendencijų, e, bendrų, bendras visų kainų, kitimas, taip pat kintamumas ir netikrumas dėl ateities kainų. Ir norėčiau pasakyti tiems, kurie kalbėjo, nors skaičiai galbūt sunkiai čia įžiūrimi, bet susitarimas PPO buvo pasirašęs 1995 metais, o kainų aštrus kitimas prasidėjo 2004-aisiais. Tai visiškai nebuvo susijęs su PPO, tai nebuvo susijęs su makroekonominėmis tendencijomis, dėl kurių 2008-aisiais prasidėjo finansinė krizė. Kainų lygis, nors jis buvo didesnis nei istoriniai vidurkiai, e, buvo kainos kilo ir būtent todėl atsirado didžiulis netikrumo veiksnys. Ir kaip matote, čia, čia yra e, būtiniausių prekių kitimo tendencijos. Tačiau būtent ūkininkums didžiausio nerimo su kėlė tai, kad per aštuonerius metus kainos nepaprastai šoktelio ir paskui du kartus nepaprastai šoktelio ir du kartus visiškai nukrito. Žvelgiu į apatinę eilutę. E, 1997-2015 laikotarpį. Pras, viskas prasidėjo nuo didelio žemės ūkio produktų kainų kilimo laikotarpiu ir jos buvo tuo laikotarpiu 10 procentų didesnis, e, pašarų 100 procentų didesnis, energija 75 procentais didesnis ir, aišku, metalų ir, ir 32 procentais. Žinome, kalbame apie žemės ūkio kainas. E, žemės ūkio kainos nukentėjo ir dėl kainų kritimo pastaruoju metu. Taip įvyko dėl to, kad sulėtėjo Kinijos ir kitų ekonomikų kilimas ir kitų pokyčių. E, naftos e, kainos krenta dėl to, kad yra perteklinės naftos atsargos tiekiamos. E, Taip pat e, dėl e, palankaus oro pagaminus daugiau produkcijos atsiranda pertekliniai pajėgumai ir tai apsprendžia kainų kritimo tendencijas daugelie žemės ūkio rinkų. Rusijos embargo e, poveikis, žinoma, taip pat ne, nebuvo labai geras dalykas, ypač pieno sektorijoje. Tačiau įdomu ir tai, kad pastaruoju metu išgyventas kainų kritimo laikotarpis nepasižymėjo didelių kainų kritimo kintamumu. Jei palyginsime metinę situaciją, metinį vidurkį, matote, kad žemės ūkio produktų kainos sviravo, bet daug maž tiek pat kaip ir anksčiau. E, pašarų kainos sviravo daug labiau, energijos taip pat. Ir svarbiausia tai, ką pastebime pastaraisiais metais. Tai yra bendras kainų tendencingas kritimas. Ir jei palyginsime mėnesių kainas, mėnesinės kainas nominaliaisiais terminais matote, kad sviravimas, kas mėnesinis žemės ūkio produktų kainos sviravimas yra vienoks, o energetikos ir pašarų kainų sviravimas yra kitoks. Kodėl, vienų produktų, kodėl vienos kainos labiau sviruoja nei kitos? Netgi tais laikotarpiais, kai kainos iškilo, reikia nagrinėti platesnę situaciją. Ji yra sudėtingesnė, nei mes norime manyti. Esu šiandien ne tam, kad pasakočiau apie priemonės, kurias puikiausiai, apie kurias puikiausiai žinote. Bet norėčiau pasakyti štai ką. Puikiai žinom, tą, priminti tą puikiai žinomą grafiką, čia BŽUP reforma. Mėlyna spalva žymi susietąją paramą. Tai buvo numatyta PPO. E, atsietoji parama atsirado rengiantis, pasireng, rengiantis valstybių, naujų valstybių stojimui, bei taip pat dėl karvių pasiutlygės. E, Ji buvo būtina tam, kad gamintojai labiau orientuotųsi į rinkos situaciją. O čia matote, kaip buvo bandoma užpildyti spragą tarp ES kainų ir pasaulinių kainų. Ir vėlgi matote, kad mėlyna e, spalva žymi e, pieno kainas ir jos jau 2000-aisiais buvo pasaulinio lygio pavyzdžiui, grūdinių kultūrų kainos, kainų kitimas buvo kitoks. Ir kaip ir e, jautienos, cukraus. Vis dėlto tai išlieka nemenkų iššūkių, nors mūsų gamintojai atsiveria tam, kas vyksta pasaulio rinkose. Bet tas atsiverimas buvo ir naudingas, kaip šis skaidrė atskleis. Čia matote pozit aktyvę e, žemės ūkio produktų prekybos evoliuciją, suskirstėme į, į ją į vairias kategorijas ir čia matome, kad e, išaugo daugybės produktų eksportas. Ir atliekant šią reformą, gyvendinant šį reformų etapą buvo įvairių rizikų, pavyzdžiui, rinkos rizikos susijęs su išorės ir vidaus e, aspektais vidaus rinkos ir platesniais aplinkosauginiais aspektais, kurie sprendžiami ES mastu konkreti rizika susijusi su konkrečios valstybės padėtimi ar regiono situacija, pavyzdžiui, klimatu, oru, lygomis, taip pat neprognozuojamais gamtos reiškiniais, valstybių lygmenių. Tačiau dažnai pamirštama arba iškraipoma diskusijose, kur kalbama apie priemonės e, valdyti riziką. Kokios yra tikslinės politikos priemonės skirtos e, valdyti pajamų kintamumą. Tai yra atsietosios išmokos, tai yra pajamų, įplaukų parama. Tai leidžia stabilizuoti pajamas ir vykdyti e, užsimti ūkininkavimu visoje ES teritorijoje. Tačiau e, gamintojai, paisydami rinkos signalų, patys apsprendžia, kokią gamybą užsimti, ką gaminti, tačiau tai nereiškia, kad jie privalo nieko negaminti. E, nebent yra perteklinių gamybos, perteklinės gamybos situacija. Taigi kalbame apie politikos sprendimus. Kas yra geriau? Ar uh, tiesiogiai remti ūkininkavimą ar netiesiogiai remti kainas. E, tiks, jeigu, ka, jeigu renkamės kainas, tai kainos auga. Jeigu teikiame paskatas gamybai, kainos toliau krenta ir atsiranda uždaras ratas ir tenka kontroliuoti gaminamas apimtis. E, Tai laikinai gali pasiteisinti kaip sprendimas mažoms izoliuotams valstybėms, tačiau tai netinka atvirai ekonomikai. Diskusijose kaip geriau spręsti ir e, kainų ir pajamų kintamumo klausimą. Kalba, svarstome ir JAV politikos priemonės kaip galimybę. Tai natural, JAV tai yra natūralu, nes e, JAV žemės ūkio politika orientuota į pasaulinę prekybą. Tačiau lyginant su situacija ES turėtumėm nepamiršti institucinių biudžeto ir struktūrinių skirtumų egzistuojančių tarp dviejų šalių. Tai, at, tai re, taip pat reikia prisiminti, kad jungtinių valstijų e, žemės ūkio politikoje nėra biudžeto suvaržymų. E, ta politika yra e, orientuota į pasiūlą, taip pat žemės naudmenų plotai yra neribojami. Todėl sunku, suvokti, su, su, sunku būtų pagrysti, kad toks palyginimas būtų naudingas ES tikslams. Ir Junktinėse valstijose egzistuoja papildomų rėmimo politikos priemonių. Turime kalbėti ir anticiklinės priemonės. Ir me, tam ribotą laikotarpį Europos e, žemės ūkio politika yra atsiribojusi, izoliavusius nuo JAF įtakos. Tačiau e, reikia pasakyti, kad daugy, daug paramos skirta tam, tikroms, tam tikriams pasėliams, sojoms, e, kukurūzams ir situacija kinta, kai kainos yra skirtingos, skirtingais matys. Tačiau ga, gauname skirtingą rezultatą, nes JAV parama skiriama ūkininkavimui ir kainų kitimo laikotarpiais matotame, kokia yra situacija. E, JAF ūkininkų pajamos netaip kito, tačiau pastarysiais metais ženkliau nukrito, tos pajamos ženkliau nukrito nei ES ūkininkų. 2015 ES e, grinųjų įplaukų nukritimas buvo 16 procentų, o e, jungtinėse valstijose 16 ir 34 procentai atitinkamai. Tarp kitų veiksnių reikia paminėti ir tai, kad e, Čia svarbus dar vienas dalykas. Neišvengiamas prisitaikymas prie rinkos situacijos ir realybės ateina vėliau. Ir tai yra griežtesnis, aštresnis prisitaikymas žemės ūkio sektorioje nei kitose sektoriuose. Taip pat leidžiama uh, prisitaikyti prie kainų kitimų. Noriu pakalbėti apie ekspost anticiklinės priemonės. Tačiau jeigu bandysime ir tai lyginti su JAV, mes atsakymo negausime, nes jeigu lygin, lyginame situaciją, kaip ūkininkai reaguoja į žemesnės kainas, lyginame su anticiklinėmis priemonėmis tačiau anticiklinės priemonės ūkininkams neperduoda rinkos žinios. Ūkininkai tik tai gauna valstybės paramą. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad visų pirma turime išsiaiškinti, kokią problemą bandome išspręsti ES ir ką dar reikia nuveikti. Ar problema yra ta, kad ES žemės ūkio sektoriui reikia išspręsti kainų kintamumo klausimą ir labiau orientuotis į kokios nors produktų gamybą? Mes manome, kad ne. Uh, manome, kad kuriant viešasias ir privačias gerybės reikia spręsti pajamų kintamumo klausimą. Ir, ir laikyti tai pagrindiniu iššūkiu ir pagrindiniu BŽUP tikslu. Ir tikrai mes galėtume čia daug pasimokyti iš naujų priemonių įgyvendinimo. E, ir antrojo ramšio priemonės yra tikrai nepopuliarios, todėl turime išmokti šią pamoką ir pasitelkti e, JAV programų, pavyzdžiui, e, pienų maržos programą. Ji buvo, turėjo būti du kart pratesta, nes ji nebuvo tokia populiari, tokia primtina, kaip buvo tikėtasi. Dziękuję. Labai ačiū. Dar kalbės norės ponas Des ir Tarabela. Ar dar kas nors norėtų? Aš turiu suplanuoti diskusiją. Jei kalbam apie valdymą, tai ir aš turiu valdyti. Ponas Ropė, dar noriu užsirašyti, taigi iš vis bus penkių kalbėtojų sąrašas. Pirmiausia, ponas Des. Prašyčiau kalbėti trumpai. Labai ačiū pirmininkė. Porą minčių norėčiau išsakyti teisybė, kad stebuklingo sprendimo nėra. Europa plati ir padėtis joje ženkliai skiriasi. Bet aš turiu vieną klausimą dėl kainų nustatinėjimo, apie kurį jūs anksčiau kalbėjot. E, pieno kaina, sakykime, yra 66, atsiprašau, 36 procentai. Ūkininkas yra pasirengę sudaryti susitarimą su e, kooperatyvu, kad tiektų už 32 centus. Bet paskui kooperatyvas turi e, priimti susitarimą, nes jeigu viską pirks, tai nebus galima už 30 centus išgyventi rizikoje, nes, e, rinkoje, nes e, kaina bus per maža. Taigi man čia nelabai aišku. Dar vienas dalykas. Viena didžiausių problemų e, yra investuojantis ar investavę jaunieji ūkininkai. Reikia geresnės sistemos. Pavyzdžiui, jeigu pieno kaina yra 30 centų, o palūkanų normos siekia 100 procentų, tai pieno kainai nukritus sumažės ir kitos kainos atitinkamai. Ūkininkui bus labai sunku uh, išgyventi, jeigu jis bus investavęs. Mes e, Europoje socialinėje srityje nesam labai kompetitingi, bet aš įsivaizduoju, kad mes turėtumėm rasti būdų, kaip padėti ūkininkams. Buvo kalbėta apie uh, draudimą, apie tam tikras specialias draudimo sistemas, kurios padėtų ūkininkams. Uh, iš valstybės biudžeto 5 procentai galėtų būti sumokėti. Tai būtų naudinga įmonėms, kurios daugam moka. Taip pat žinome, kad tai padėtų ir stambiems ūkininkams. Ponas Dufman. Ja. Labai ačiū. Iš esmės, labai svarbu nekalbėti nuolat tik tai apie kainų sviravimą, tik apie tai. <clears throat> mes turim taip pat kalbėti apie įplaukų sviravimą, nes akivaizdu, kad dabar ūkininkams tas yra svarbiausia, kiek jų pajamos sviruoja. Jeigu mes, pavyzdžiui, galvom apie pieno sektorių ir matome, e, kokie skaičiai jame e, atspindėti. Pavyzdžiui, pieno apsaugos schema egzistuojanti Junktinėse Amerikos valstijose, man atrodo, yra labai įdomi. E, pašarų E, kaina taip pat labai skiriasi ir į tai reikia atsižvelgti, kai kalbame apie kainų sviravimą. Jau anksčiau buvo kalbėta, kad kainų sviravimas yra normalus rinkos ekonomikos fenomenas. Ir aš norėčiau paklausti, kokiu mastu mes kainų svira, su kainų sviravimais galime susitaikyti. Ūkininkų atsparumo gebėjimai nėra labai dideli. Ir mes turėtumėm su, įvertinti, kiek sviravimų reikia tam, kad rinka galėtų gerai funkcionuoti, bet tuo pat metu nepamirškime, e, kad BŽP anksčiau yra teikusi visokiausių paskatų, kurios net neši jokių rezultatų. E, labai rimtai norėčiau paklausti, kaip finansų rinka galėtų prisidėti. Anksčiau parlamente yra vykę diskusijų apie tai, aš prisimenu MIFID reglamentą, jame Buvo kalbama apie e, visai nesuprantamas kartais nuostatas, nes buvo žmonių, kurie manė, kad rizikos draudimas yra visiškai neįsivaizduojamas dalykas. Todėl tos tuo metu planuotos nuostatos nebuvo priimtos. Uh, E, Mom Agri generaliniam sekretoriui, ponui Karls, galėčiau pasakyti, kad taip, galbūt tas anticiklinis, priešciklinis e, draudimas yra gerai, bet e, gal galėtume daugiau paaiškinti, ar mes vėl galim kalbėti apie susietos paramos principą atskiriems produktams, ar mes galime paskui numatyti galimybę kontracikliškai, priešcikliškai įsikišti O gal greičiau, kai jūs kalbėjote apie tą priešcikliškumą, e, norėjote pasakyti, kad reikia greičiau reaguoti į įplaukų tendencijas. Jūs kalbėjote apie tai, kad bus galima sutaupyti 7 milijardus. Bet aš įsivaizduoju, kad tie 7 milijardai ar iš tų 7 milijardų nedaug kas pasieks e, ūkininką. nelabai įsivaizduoju, kokios naudos iš esmės tokia sistema galėtų atnešti. Dėkoju pirmininkė, aš norėjau pasisakyti to klausimu, kurį minėjo panas Dofmanas. Taip pat dar kitą klausimą norėjau užduoti. E, dėl skaidrumo gal galėtumėte daugiau informacijos pateikti. Pavyzdžiui, e, kokiu etapu kokiame sektorija. Štai pavyzdžiui, vaisių ir daržovių sektorija nėra jokio saugumo. Ir kai tik tai siekiama daugiau skaidrumo, tai tai naudinga yra didiesiams platintams, didmeninkams. Na ir kitas dalykas. Buvo kalbėta apie kaupimą Tačiau e, mokestinė sistema juk nėra ES sritis. Tai kokių priemonių galime pasitelkti? Įsivaizduokime, kad dabar kiekviena valstybė narė skirtingai savo mokestinę sistemą tvarko. Tai kaip dabar tą priemonę pasinaudoti visiems bendrai? Dėkuoju. Ačiū, dabar žodis ponui Tarabelai. pirmininkė, aš klausimų neturiu, bet per porą, porą minučių su pusę norėčiau e, pasakyti, koks pasimetęs esu, tiesą sakant, nes ekspertai e, tikrai labai protingai kalbėjo visi. Jie man daug vilties suteikė, nes jie e, tą reiškinį apibrėžė ir bando sprendimų jam surasti. Tačiau išklausime komisijos ir šiek tiek nusivylęs esu, nes dabar komisija per savo atstovą bando pateisinti, sako, kad mes esame tinkamų kelių, kad reikia, nereikia nieko keisti, kad sviravimai visada egzistavo. Na, be jokios abejonės visi žinome, kad žemės ūkija sviruoja situacija. Tačiau tas sviravimas labai didžiulis pastaraisiais metais yra. Ir realiai tie sviravimai ūkininkų didžiausias priešas yra ir ypatingai tų ūkininkų, kurie nori e, galbūt, pavyzdžiui, persikvalifikuoti ir tapti ūkininkais. Štai pavyzdžiui, pieno srityje net ir ne apie jokį sviravimą čia reikia kalbėti apskritai apie kainas žemiau bet kokio įsivaizduojamo slengščio. Taip, krizė yra didelė ir reikia surasti sprendimą tam. Ir ko gero, tie saugikliai nėra veiksmingi. Mes nesame pragmatiški. Kiti, e, amerikiečiai pavyzdžiui, yra pragmatiški. Na, o mes ne. Ir dabar komisija mums sako, kad nieko nereikia sakyti, nieko nereikia keisti, viskas yra gerai. Taigi reikia kovoti su komisija, su vyriausybėmis, su taryba, tam, kad būtų pakeista kažkas taip. Taigi kartu su pranešėja tikiuosi pavyks e, progresyviosios e, parlamento pozicijos pasiekti. Ir tikėkime, kad mūsų pozicija e, bandys, kad mūsų pozicija bus aktuali realiai dirbantiems ūkininkams, o ne biurokratams savo kabinetuose. Aš galiu tik tai pasakyti, kad čia kaip, kaip autistai jūs elgiatės. Na, aš tikrai nenoriu čia įžeisti autistų, bet turiu pasakyti, kad situacija dabar yra tokia. Ir dabar, ar čia būtų prieš ciklinės priemonės, ar draudimas, kad ir kaip ten bebūtų, reikia tų priemonių, kartu su ponedėje dirbsime, tačiau šiandien girdime, kad nieko nereikia keisti. Ir galiu pasakyti, kad tai yra visiškas absurdas, taigi man net dviejų su pusę minučių nereikėjo tam pasakyti. Dėkoju. Bardzo dziękuję, ale nie warto tak. Dėkoju. Žodis ponui Ropiai. E, iš tikrųjų, paklausius ekspertų, kyla pakankamai daug įvairių minčių. Ir tai, kad e, e siūloma įvedinėti draudimą dalį pajamų ūkininkams skirti į fondus, o paskui iš tų fondų kompensuoti. Taip, suprantama, jeigu tai būtų na, teorinė kažkokia startinė pozicija. Arba kalbam apie tai, kad e, turim užtikrinti maržą. O kokią mes maržą norim užtikrinti? 1 procentą, 10 procentų. Ir lygiai taip pat, e, sakom, reiškia, kad e, draudimo sistema turi suveikti iš pajamų, kada jos yra aukštos. Bet mes antri metai gyvenam tokiose sąlygose, tokiomis pajamomis, kad negalim padengti išlaidų, kurias patiria tiesioginių išlaidų. Apie kokį mes kaupimą galime šiandieną kalbėti, tai gal galėtumėt pasiūlyti, o kaip dabar, jeigu pradėti, sakykime, draudimo sistemą, tai kaip ją pradėti? ar turėtų dabar, sakykime, valstybės narės ar ES daryti pirminį įnašą ir tada kviesti, e, reiškia, ūkininkus prisidėti ir tokiu būdu užsukti mechanizmą. Ar lauksim, kada pakils kainos, po e, kažkurio tai laiko, tai jau gal atskirose šalyse iš vis neliks to sektoriaus. Gal mes to ir siekiame. Ir aš visiškai nesuprantu kaip galima siūlyti, reiškia, elektrą lyginti su pieno, sakykime, sektorium. Tai iš vis e, pagal mane nepalyginami dalykai, tai yra visiškai skirtingos sistemos ir visiškai skirtingi dalykai. Ir iš tikrųjų šiandieną didžiausia šiuo metu yra problema, mes ir neturim laiko laukti, kaip užtikrinti tas minimales pajamas, kad tas sektorius galėtų išgyventi. Ir komisijos pasakymas taip, pajamų užtikrinimas, bet tai mes jas užtikrinkim kažkokiu tai būdu. Ar mes dar lauksim, kad e, reiškia, e, atsisakytų to sektoriaus, dinktų, e, juk karvė neatsiranda per savaitę, per mėnesį. Karvė reikia užugdyti kelis metus ir negalima su ja elgtis, kad vieną dieną šersiu, kitą dieną pašarų neduosiu ir taip toliau. Kas iš tos karvės liks? Tai jeigu mes pagadinsim viso Europoje karvės per kokį pusmetį per metus, tai kiek mums paskui kainuos pinigų atstatyti visą tai? Vėlgi tas nueisi paskui į pieno kainą. Ačiū. Dziękuję. Pan poseł Jar zamyka wypowiedzi pani. Ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu tik tai klausimą apie sistemos stabilumą. Net, nes kad ir ką mes darytumėm ir kaip mes darytumėm, e, kai mes kalbam apie draudimą ar kažką panašaus, suprantame, kad pirmiausia reikia stabilesnės sistemos. Dabar mes matome, kad egzistuojanti žemės ūkio sistema pradeda griūti, yra rimtų problemų. Mes e, turim e, ieškoti būdų ją išgelbėti. Kitas klausimas dėl e, tų draudimo fondų. Jeigu sprendimą atneš draudimas, tai galbūt tada sukursime tam tikrą kelių kategorijų sistemą. Turėsime kalbėti apie atsakomybės draudimą, turėsim ieškoti pajamų draudimo sistemos, Patys ūkininkai iš esmės galiausiai turi ieškoti sprendimo. O kaip pats ūkininkas galės apdrausti tai, uh, kas sunkiai įsivaizduojama apdrausti? Mm, ne apie kažkokią planinę sistemą visgi čia kalbam. Ačiū už klausimus. Ir aš pats dar norėčiau pateikti vieną klausimą. Pagrindinis klausimas – užtikrinti ūkininkų pajamų stabilumą, nepažeidžiant rinkos taisyklių ir užtikrinant saugumą, tiekimo saugumą. Tai yra apsirūpinimo maistų pagrindas. Antras dalykas. Ar pajamas turėtumėm apmokestinti taip, kad ūkininkai galėtų pasilikti tam tikras sumas kompensuoti nuostoliams e, blogais metais. Kitaip tariant, ar galime rasti priemonių, kurios leistų užkirsti kelią sviravimo problemams, kainų sviravimo problemams? Kainų sviravimas yra neatskiriama ekonomikos dalis, kažkas taip sakė. Bet buvo ir labai geras klausimas pateiktas, kiek uh, to, tų kainų sviravimų ūkininkai gali atlaikyti uh, ir kiek to sviravimo iš tikrųjų reikia, kad ekonomika gerai funkcionuotų. Mes ES vadovavomės daugybė vyriausių finansinių priemonių, įskaitant ir paskolas bei kitokias stabilumo užtikrinimo priemonės, bet visi paikiai suprantame, kad į žemės ūkį, e, jeigu žemės ūkė nebus intervencijų, mes negalėsim siekti pažangos. <clears throat> Finansų rezultatai rinkos parodė, kad Jos nesugeba stabilizuoti sistemos. Reikėjo labai stambių e, intervencijų, kad bankininkystės sistema išgyventų. Aišku, mes e, galim labai skambiai kalbėti, kad e, turim patį save apsidrausti, patį save apsaugoti, E, e, turtingais metais, kad e, išgyventumėm neturtingais metais, bet ūkininkų profesijos stabilumas yra mažesnis negu kitų turbūt ir mes turėtumėm tai įvertinti. Taip pat reikėtų pagalvoti, kokiu mastu tos priemonės galėtų būti įgyvendintos nacionaliniu lygmeniu ir kokiu mastu galėtume tai padaryti ES lygmeniu. Turim bendrą rinką ir bendrą žemės ūkio politiką. Turbūt daug kas turėtų būti padaryta ir įgyvendinta visos ES mastu. Tačiau, žinoma, reikia specifinių veiksmų ir valstybėse narise. Dabar žodis ponui Hanijotis, po to ekspertai galės e, sureaguoti, kad ir tokia seka, kokia jie nori. Ačiū pirmininkė, dėkui, kad man dar kartą suteikėt žodį. Aš neminėsiu klausiusių pavardžių ir paklausiu tik vieną dalyk, vieno dalyko. Jeigu pradedam diskusiją apie tai, kas vyksta realiame pasaulyje, tai vadovaukimės faktais. Ir būtent tą aš bandžiau padaryti savo kalboje. <clears throat> Ir visą tą galit patikrinti. Ponui Tarabelai noriu priminti, kad 2008 metais visi sakė, kad pasaulio, rinkos, e, pasaulio rinkose baigėsi maistas, e, mes pradėjome rėkti, kad taip nėra. Ta krizė kilo ne dėl e, paklausos tokos, o dėl tiekimo stokos, kai visi sakė, kad ūkininkams nereikia paramos pajamoms, nes išorinės kainos buvo labai didelės. Mes pirmieji pradėjom sakyti, mano rodytų grafikų pagrindų, kad e, yra aiškios priežastys, kodėl prekybos sąlygos ūkininkams pasikeitė. Būtent apie tai ir dabar kalbam. Plus 10 procentų žemės ūkiui, plus 100 procentų energetikai ir trašoms. Buvo žmonių, kurie nebuvo net girdėję apie Elninio audrą. E, Bet mes jau tada padarėm prielaidas, ką Elninio poveikis reiškia. Kai Kinija kalbėjo apie 10 procentų metinį augimą, mes kalbėjome apie 7 procentus. Visus tos rezultatus galite rasti, viešai jie yra skelbiami. Ta pati galim pasakyti apie kainų sviravimus. Mokslinėje literatūroje yra labai daug informacijos, sakančios, kad kainų sviravimas padidėjo. Yra tokių, kurie sako, kad sumažėjo. Kad ir kas būtų pasakyta skirtingose studijose, vienas dalykas yra aiškus – <clears throat> įvertinti, ar politika yra veiksminga ar ne, turime pagal faktus. O faktai rodo, kad Junktinio Amerikos valstijų fondų politika – E, taip pat ir pieno sektoriai, apie kurius kalbėjote, nepasiteisina ir ji nėra populiari tarp ūkininkų, nes ta marža nustato tarptautinį lygmenį ir ji neturi nieko bendro su paprastu ūkininku. Todėl tokia diskusija ir vyksta. Kodėl, kai mes kalbam apie antrąjį ramstį, rizikos valdymo priemonės, kurios yra būtent kalbam apie pajamų E, sviravimą ūkininkams, e, suvokiame, kad jos nėra populiarios nei ES, nei JAV. Tik 2 procentai yra susiję su tomis priemonėmis. Kodėl taip yra? Kodėl buvo sukurtos visiškai kitokios politikos kryptis, orientuotos į prekybos struktūrą ir į pajamų poveikį. Ir mano nuomonė, mano kuklė nuomonė, jeigu mes norim kalbėti uh, E, ir diskutuoti objektyviai, tai kalbėkime apie faktus, o nesidalinkim nuomonėmis. Ačiū direktoriau. Dabar ekspertam žodis. Norėčiau sureaguoti pono Nijočio e, pasisakymą. Pasižiūrėkime į faktus. Pirmiausia, nestabilumas produktų kainų prasidėjo ėmus taikyti 2003 metų reformą Europoje. Iki tol nestabilumo nebuvo, buvo tik tai nedidelis viravimas, tai būtų čia toks pirmasis e, dalykas. Na ir dabar reikėtų pasižiūrėti, kokią politiką taikysime. Faktai kokiegi, jeigu nieko nedarome, tai yra teigiamų ir neigiamų laikotarpių. Neigiamų laikotarpių metu e, ūkininkai nutraukia savo veiklą, e, bankrotai atsitinka, tai reiškia restruktūrizacija sektoriaus vyksta. Dabar politinė prasme, ar kas kartą kiekvienos krizės laikotarpiu mes dabar sutiksime su tuo, kad kiekvienoje valstybėje narėje bus restruktūrizavimas sektoriaus ar Jeigu ne, tai tada galime bandyti išvengti tokios rizikos, nes politiškai mes nepageidaujame taus restruktūrizacijos kiekvienos e, krizės laikotarpiu. Tai reiškia, kad e, nepamirškime ir mūsų e, tarptautinių įsipareigojimų, tai čia jau susiję su tarptautinė rinka. Bandykime kitokių priemonių ieškoti. Pavyzdžiui, e, mokestinės rytis nėra reglamentuojama Europos Sąjungos. Valstybės narės kompetitingos šioje srityje. Kągi dabar ekspertai gali tokie kaip mes čia padaryti, juk valstybės narės pačios tvarkosi namuose. Dabar kaip su draudimu, draudimas irgi jų rankose. Fiskalinės priemonės be jokios abejonės yra puikios tam, kad būtų užglaistyti tie trūkumai ir kad ūkiai labiau taptų atsparus sviravimams. Na, o jeigu jau kalbėtume apie pelno maržos draudimą, tai čia yra ne teorinė kažkokia, o ir labai reali marža. draudimą galėtų užtikrinti valstybiniai fondai. Pavyzdžiui, e, tam tikrais atvejais 65 procentus tam tikrų mokesčių gali padengti valstybė, na, o kriziniais laikotarpiais galima taipogi teikti valstybės pagalbą, perdraudimą tam tikrą tam, kad tas draudimas netaptų per nelik didelę naštą draudikams. Tačiau, kaip jau ir sakiau, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios politikos įgyvendinimo mes siekiame. Taigi čia jau jums reikia patiems nuspręsti, ko siekiate. Dėkoju kitam ekspertui žodis. Aš norėčiau reaguoti tai, kas buvo pasakyta. Aš kaip pilietis manau, kad mūsų turima žinių sistema negali išsklaidyti visų politinių problemų. Be jokios abejonės mes ieškome sprendimų, bet ir provokacijoms taipogi kartais pasiduodame, kaip kad buvo su mūsų pastaraja e, sistema. Na ir dar kitas dalykas, man atrodo, kad čia tam tikra nostalgija jaučiama, bet man taip, aš čia savo paties vardu kalbu, man asmeniškai taip atrodo. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Aniotis, nes jis pabrėžė tai, kas yra labai svarbu. Yra nedidelės naujovės ir yra konceptualios naujovės, konceptinės naujovės bei visuma tų priemonių. Taigi, ieškoti priemonių nėra klaidingas dalykas. Įsivaizduokime, kad jeigu vėl reikės susidurti su tokia pat situacija, kokia buvo anksčiau, tikrai beprotybė būtų. Manau, kad reikia šitą paaiškinti dėl to, ką pasakiau apie elektros rinką. Noriu aiškiai pasakyti, dauguma žemės ūkio prekių yra parduodama pagar ma maržinę kaštų kainą. Tiekimo e, marža nulėmė rinkos kainą. Mes nenorim, kad rinkos e, e, ypatybės būtų panaudojamos ne taip, kaip reikia. O elektros rinkoje tinklo reguliuotojas turi galimybę nustatyti vidutinį kaštų įkainojimą, vidutinę kaštų kainą. Ir elektros perteklius nėra parduodamas už to perteklius pagaminimo kaštus. Ir ką tai turi bendro su žemės ūkio sektoriumi. E, kai, kurie, kai kurios prekės, labai greit gendančios prekės, pavyzdžiui, e, vaisiai ir daržovės, gali būti parduodami už vidutinę kainą ir tada veiklos produktuose gali būti e, nustatytos rinkos kainos. Taigi, e, E, jeigu elektroje sektoriuje viskas yra skaičiuojama minutėmis, žemės ūkė viskas turi būti skaičiuojama metais, bet galvokite apie tai labai abstrakčiai, pabandykit palyginti sistemas, aš žinau, kad tai nėra tas pats, bet pasimokyti galima. Ir e, vienas iš klausimų yra ta, problemų yra tas, kad elektros sektoriuje, kaip ir žemės ūkio sektoriuje, mes leidžiame tam tikrų mastų taikyti vidutinę vidutiniais kaštais pagrįsta kaina. Žemės ūkio sektorioje nedažnai tai yra leidžiama. Aš nesakau, kad visada taip turėtų būti, bet kartais manau, kad tą būtų galima padaryti. Um, I think Mr. Dorfman uh, raised a... Kiek žinau, ponas Dorfmanas labai gerą klausimą pateikė dėl to, kad finansinės priemonės yra reguliuojamos daugybė visokiausių dokumentų ir kaip uh, smalos, uh, mažos prekybinės įmonės tą patiria E, bandėm palyginti mažas finansinės įmonės su bankais. Mažos įmonės neturi priemonių e, sukurti savas sistemas. Jos tiesiog paklūsta reglamentams ir taisyklėms, kurios yra neretai sukurtos stambiųjų bankų labui. Buvo e, teiktas klausimas, kaip galim užtikrinti 36 centų kainą u, už litrą pieno. E, mes supraskim, kad turim galvoti, kaip palengvinti ūkininkui galimybės patekti į rinką. Valstyb, kai kuriuose valstybėse yra ūkininkų, kurie, sakykime, turėdami 15 karvių turi tokias pat galimybės patekti į rinką, kaip ir tie, kurie turi 5000 karvių. E, viskas yra daroma per kooperatyvus. Toks pat formatas yra taikomas ir 15 karvių, ir 5 tūkstančius karvių turinčiams ūkininkams. Kooperatyvas paprastai apsima tam tikrą riziką, kuri yra e, nukraunama į rinką, nustumiama į rinką. Čia aš kalbu apie finansinių priemonių atnešamus pranašumus. Aš noriu pasinaudoti e, tuo terminu, kuris šiandien daug kartų buvo pasakyta, nėra stebuklingo sprendimo, netaip lengva tas finansinės priemonės įgyvendinti, bet e, jas būtų galima numatyti. Buvo minėtos draudimo galimybės, jas būtų, reikėtumėm pasinaudoti, kad ūkininkas galėtų skirtingais būdais valdyti kainų riziką. Nėra vienos išeities, nėra vieno sprendimo. Ir jeigu mes rasim daugiau tų išeičių ir sprendimų, jie galės tarsi tarpusavį konkuruoti ir ūkininkas galės rasti geriausią. Dar vienas pastebėjimas. Taip pat kaip ir Junktinės Amerikos valstijos ir Naujojo Zelandija, mes naudojamės uh, tomis priemonėmis, kurios leidžia konkuruoti dėl vartotojų. Uh, tos valstybės, pavyzdžiui, galvoja, kaip pasiekti Kiniją ir kitus regionus ir taiko specialias priemonės. Jeigu mes norim, kad Europos produktai turėtų tokias pat galimybę suvaldyti kainų riziką iš vartotojų perspektyvos, mes turim savo verslų suteikti galimybės naudotis tokiamis pat priemonėmis kaip Naujos Zelandijos ir Amerikos ūkininkams. Euh, Dėkuoju. Pirmininkė, aš klausiau pono Anjočio pasisakymo. Manau, kad jis kalba racionaliai, tačiau uh, jo pasisakymas netitinka realybės. Tarabela bei Anelė taipogi uh, apie tai kalbėjo. Ir šiandien mes susidurėme su ilgalaikėmis krizėmis. Dabar jeigu sudėsime energiją, e, žaliavas bei žemės ūkį, ūkį daug ką čia galima būtų pasakyti. Pirmiausia, turime ūkininkus, tai jų yra daug. Labai sudėtinga yra lyginti elektros rinkos reglamentavimą su keliais stambiais e, tiekėjais, e, su e, žemės ūkio sektoriumi, kur yra daugybė tūkstančių smulkių ūkininkų. Aš manau, kad būtent parlamentas ir taryba turėtų pas, nuspręsti dėl žemės ūkio strategijos Europoje. Mes šiuo metu neturime strategijos, turime tik tai priemonės. Pasižiūrėkime dabar į valstybės pagalbą JAV, Brazilijoje, Kinijoje ar kažkur tai kitur. E, augimas buvo didelis, todėl kad žemės ūkis yra e, strateginis elementas. Aš tai pavyzdžiui, pasaulyje, kur yra 10 milijardų gyventojų, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mes negalime rinkoms leisti visko valdyti. Reikia politinius ir strateginius sprendimus priimti, reikia reglamentuoti kitaip. Ir mes galime reglamentuoti kitaip, net ir su tuo pačiu ar mažesniu biudžetu. Reikia tiesiog metodą pakeisti. Na ir atsakyčiau dabar ponui Dorfmanui. E, komiteto sekretariatui esu pateikęs dokumentą detalų su mūsų pasiūlymų detaliais, e, de, detal, e, detaliomis studijomis, štai pavyzdžiui, e, grūdų, pieno ir kitose sektoriuose. Tai štai, tarkime, mūsų siūlomomis priemonėmis galima stabilų lygį išlaikyti e, per penkerius ateinančius metus ir užtikrinti e, ūkininkų pajamas. Dabar dėl kainų sviravimo ir pajamų sviravimo, be jokios abejonės, jeigu kainos sviruoja, tai kai sviruos ir pajamos. Dabar vie, galbūt tik tai konvergencija skirsis e, skirtingose šalise. E, Noriu tik dar pasakyti, kaip jau ir sakiau, kai kainos yra didelės, e, paramos visišk, parama visiškai nereikalinga, tai yra pinigų švaistimas, na, o kai kainos yra žemos, nepakanka tų priemonių. Taigi ta ekonominė sistema netitinka realybės. Dabar e, paramos siejimas. Taryba galbūt dėl krizės numatys tam tikram laikotarpį tai tą daryti. E, ir net ir PPO mano, kad, tiksliau, net ir PPO taisyklės, jeigu pasižiūrėsime, tai ES visų galimybių neišnaudoja. Neišnaudoja deminimis ir kitų lei, nukrypti leidžiančių nuostatų. Dėkuoju. Na, tikriausiai norėtume toliau dar aktyviau tęsti diskusijas, bet atėjo laikas jas baigti. mūsų nuomonės nėra vienodos, todėl ko, kaip valdyti riziką šio laikinėmis priemonėmis šiandienos pasaulyje. Mes svarstėme šios klausimus visiškai skirtingų perspektyvų. ES, e nacionalinių ar net vietos požiūrių situacija bus skirtinga. Ir šiandien maisto produktų rinkos labiau veikia kaip finansų rinkos. Na, išskirius tai, kad maistas yra fizinė m, mm, prekė. Toliau išvados. Kokios išvados, kaip reiktų eiti tol priekin. Kokių BŽOP pokyčių reikia, kad užtikrintume stabilumą ir užtikrintume pajamų stabilumą, o ne kaino stabilumą. Taip pat nepamiršdami ir tiekimo užtikrinimo. Turime klausyti savęs, kiek kainuoja maisto produktų gamyba. E, Vengėme šio klausimo, nes BŽUP davė ir teigiamų rezultatų. Ir kartais ir prireikia kad, kad, kad sistema būtų supurtita, kad mes patys būtume priversti e, atsimerkti ir pažvelgti viską kitomis akimis, nes atvarai pasakius, šiandien aplinka BŽUP nėra tinkama, kaip, ką, tik, kaip, kaip e, ir atskleidžia paskutinė finansinė, pas, e, paskutinis finansinės perspektyvos biudžetas, skirta 45 milijardais eurų mažiau žemės ūkiui Jeigu palyginsime 2011 kainas, jeigu laikysime e, jas e, pamatinėmis, referencinėmis, turime dar atidėti lėšų, atidėti pinigų e, rezervui. Taip pat nepamiršti ir ūkininkų, jaun, jauniems ūkininkams skiriamo finansavimo. Ir todėl visą tai reikalauja gilesnės analizės Manau, kad mūsų ekspertų šiandien padaryti pristatymai aiškiai mums visą tai atskleidė. Noriu padėkoti jiems už tai. Netgi jeigu mūsų nuomonės išsiskiria, bet taip ir turėtų būti, jos turėtų skirtis, turėtume, turėtume kalbėti skirtingais balsais, tik tuo atveju mūsų diskusijos bus kūrybingos. Ponai, noriu padėkoti jums visiems. Nebejoju, kad pranešėja panaudos visą gautą informaciją ir kad pranešimas. E, kad pranešime atsispindės šiandien išsakytos mintis. Mūsų laukia dar vienas darbo tvarkės klausimas e, koordinatorių posėdėje patvirtintų sprendimų ir išvadų patvirtinimas. Tas, e, tą informaciją gavote paštu. Ji yra išdalinta raštu, jei neturite jokių pastabų, darau prielaidą, kad jūs pritarėte toms išvadoms. Prašau jūsų peržiūrėti jas. Kiti klausimai. Nematau kitų, jokių kitų klausimų. Kitas mūsų posėdis įvyks kovo 14, prasidės 15 ir vyks, valandą ir vyks iki 18.30. Aš pasižymėjau pono Nikolsono prašymą pradėti balsuoti po 5 valandos, o e, 15 kovo dirbsime visą dieną. Noriu padėkoti ekspertams visiems. Posėdis baigtas. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Ačiū. Our experts.